Mėly kolegos, galite susėsti į savo vietas. Prašau visų dėmesio. Thank you. Please, you're welcome. And I take the chance to welcome here. Noriu pasveikinti mūsų posėdyje ypatingą svečią iš Ženevos mm, ginkluotų jėgų demokratinės kontrolės e, centro. Kazainė iš jei ne ir e, jeigu nebūtų prieštaraujančių darbo tvarkę patvirtinsime, nėra prieštaraujančių, ačiū, tai tada iš karto pirmininko skelbimai. Mūsų pranešėjų skirtumėm pona Kriekos Trentafilidis dėl Kaliningrado klausimo, ponė Renflotr skirtumėm pranešėja dėl TDIP veiklos tolesnės priežiūros, Karlos Koelio, dėl vertinimo ir monitoringo mechanizmo steigimo įvertinti Šengeno akį e, taikymą. Jeigu prieštaraujančių nėra, tvirtiname tokius pasiūlymus. Taip? Paskleis. Atsiprašau, užsidėsiu ausines. Ja, dank u voorzitter. In verband met de aanduiding van rapporteurs zou ik toch nog eens de Ačiū. Kalbant apie pranešėjų skirimą, norėčiau pasiteirauti dėl pačios procedūros skaidrumo. Man nėra aišku, kaip neprisijungę nariai galėtų tapti pranešėjais. Yra nauja taisyklė patvirtinta AFKO komitete dėl to, kad neprisijungę nariai galėtų dalyvauti koordinatorių posėdžiuose. Aš nežinau, koks yra galutinis rezultatas ir nežinau, kada ta naujoji sistema bus pradėta taikyti. Taigi, jeigu mm, neprisijungęs narys norėtų tapti pranešėjų, kaip viskas vyktų, norėčiau paaiškinimų. Excuse me, Mr. Clays, we're going to hear from the secretary. Atsiprašau, pane Kleis, norėjau e, su sekretariatu pasitarti, bet taip nuo pat kadencijos pradžios mes e, analizuojame tas taisyklės ir pirmininkų suiga patvirtino tas taisyklės e, būtent dėl šio klausimo, nes buvo keli tokie atvejai aptarti. Dabar būtent mes sekame, kaip viskas klostosi toliau ir, ir vis laikomas yra tų taisyklių, taigi um, po politinių patarėjų ir koordinatorių pasitarimų um, konsensuso pagrindu yra laikomasis ski, um, pas, pranešėjų skirimo procedūros arba jeigu ne, tai tuomet yra laikomasi DHON sistemos. I mean, that, that is the way it is. We can send in writing. We, we, we, we can communicate them on, the, on writing to you. Mes galėsime šias taisyklės raštu jums persiusti. Aš. Uh... E, Labai ačiū pirmininkė. Ir dar vienas konkretus klausimas, dėl kurio negavau atsakymą. Jūs kalbate apie taškų sistemą. Tačiau. Aš turėjau galimybę pažvelgti į lentelę, kur buvo sudėlioti taškai kiekvienai frakcijai, tačiau neprisijungusiems nariams taškų numatyta nėra. Taigi, kaip tada ta taškų sistema veiks? Precisely, precisely. Būtent, būtent tai ir yra klausimas. Jeigu e, esi neprisijungęs narys, tai dar nereiškia, kad esi antrarūšis parlamento narys. Turi e, visas parlamentaro teises. Vienintelis dalykas. Yra tai, kad e, kai kuriuose sprendimų prieimimo procesuose um, dalyvauja frakcijos, o tie nariai, kurie uh, Mm, nusprendė savo veiklos taip nestruktūrizuoti parlamente, neprisijungė prie frakcijų, jie turi irgi turėti visas teises, kurios turėtų būti jiems pagal asocijuotą statusą suteikiamos kaip neprisijungusiems nariams. Taigi būtent um, aišku, parlamento darbas yra sutvarkytas taip, kad galėtų dirbti frakcijos, o e, šis e, statusas yra e, tiems numatytas, kurie yra frakcijų nariai. Tie, kurie yra neprisijungę prie frakcijų, turi atitinkamai turėti tokias teises, kurios yra numatytos tiems, kurie neprisijungia prie frakcijų. Pane Einsveld. Pirmininkė, bet būtent panas Klais ir sako, galbūt aš visiškai nepritariu jo politiniai programai, bet jis teisingai sako, kad jis turi tokias pačias teises kaip ir kiekvienas kitas narys. Ir mane stebina tai, kad iš tikrųjų kitose komitetuose, kuriuose aš dirbu, yra leidžiama neprisijungusiems nariams irgi dalyvauti darbę ir būti pranešėjais. Tai nesuprantu, kodėl čia kitaip yra daroma. Tai tuomet iš tikrųjų, jeigu taip yra, tai kažkokio tai rinkėjo atstovas neturi visų galimybių dalyvauti darbe. Reikia patikslinti, kad ir lybė komitete neprisijungę nariai gali renkti pranešimus ir nuomonės pagal DHON sistemą. Konstitucinių reikalų komitetas turi teikti bendrą paaiškinimą. Ir mes galime išplatinti tą paaiškinimą, kurį patvirtino plenarinė sesija. Ir mes jau ir uh, analizavome kitų komitetų darbą. Taigi mes laikomės to paties požiūrį ir mes išplatinsime šias taisyklės raštu visiems nariams. Saying... Dabar mes galime pradėti darbą. Kaip minėjau, Ministras Minėr, kuris turėjo būti rytoj lybė komitete, negalės dalyvauti mūsų komiteto darbe. Taigi bus e, Piotr Safinčiš, kuris yra atsakingas už uh, e, prieglopšio klausimus. Taigi darbo atverkė šiek tiek yra pakoreguota, kadangi prisitaikysime prie mm, šios svečio skrydžio. Pone Intveld kalbės nuo 10, 10 iki 11 apie PNR ir Australiją, o po to nuo 11 iki 11.30 bus Mulder pranešimas um, dėl sprokstamųjų medžiagų, o po to bus um, nuo 11.30 iki 12 Petris Tašanšik. Uh, iš, iš Lenkijos ir po to nuo 12 iki 12.30 e, vyks bendras posėdis su FEM ir bus balsuojama dėl Europos apsaugos orderio. Pone Insveld, prašom. Tik vienas prašymas. Mane buvo, daug maž informavo, nepasitarė su manim aišku, kad e, mano pranešimas yra perkeliamas į 10 ryto rytoj, kas nėra labai patogu man. Uh, Tai jei būtų įmanoma susikeisti su pono Diezdemiras pranešimu, kad aš galėčiau 9 valandą pradėti pranešimo pristatymą, tai labai džiaugčiausi. We will, we will try to meet your terms, Mrs. Pasistengsim patenkinti jūsų prašymą, ponia Intveld. Tai dabar trečias darbo tvarkės punktas dėl parlamentinės e, priežiūros ES saugumo žvalgybos agentūrų atitinkamuose ES valstybėse narėse ir kitose svarbiose demokratinėse valstybėse. Taigi kartu su svečiais, ponu Hans, e, daktaru Hansu Bornu iš Ženevos ginkluotojų pajėgų demokratinės kontrolės centro ir su profesoriumi daktariu Martinu Šalinu iš Europos universitetinio instituto. Aptarsime šį klausimą. Labai laikų kalbame apie parlamentinį priežiūrą, kai eina kalba apie įslaptintą informaciją. Visi puikiai žinote, kad nesidarėme dėl tokių um, susitarimų dėl įslaptintos informacijos, o kas galėtų būti svarbu mūsų teisėkūrinėme ir politinėme darbe. Taigi labai svarbu yra galvoti apie tai, kaip informaciją įslaptinti ar išslaptinti. Ponas Kešmanas užsima šiais klausimais savo pranešime dėl uh, tolesnių diskusijų kaip išspręsti tokius klausimus, pasiremiant studijomis, apie kurias e, dabar per artimiausias kelias minutės ir išgirsime iš mūsų svečių. Taigi, daktarė Hansai Bornai, žodis Jums. Uh, uh, uh, Ačiū, panė pirmininkė, kad pakvietėte mus pristatyti Jums mūsų studiją. Esame dėkingi Europos e, parlamento vidaus politikos generaliniam direktoratui, kad uh, mūsų dviems institucijoms e, buvo užsakyta studija apie ES žvalgybos priežiū... E, agentūrų parlamentinę priežiūrą. Dėkingi esame ir jums, Lybė komitetui, kad suteikėte mums žodį su jumis padiskutuoti apie šią studiją. Tikrai esame už tai dėkingi Na ir savo ruoštų norėtume ES institutui padėkoti už puikų bendradarbiavimą rengiant šią studiją. Jūs matėte mus du čia, tačiau dirbo 20 ekspertų iš viso, trys iš jų sėdė čia salėje ir galbūt galės taip pat atsakyti jūsų klausimus, jeigu tokių iškiltų. Na, o dabar e, per labai trumpą laiką mes pabandysime paaiškinti studijos tikslus, pagrindinius rezultatus ir padarytas rekomendacijas. Tikiuosi, kad labai glaustai pavyks tai padaryti. Taigi, studijos pagrindinis tikslas buvo atlikti lyginamąją. E, studiją atlikti lyginamąjį e, tyrimą apie ES žvalgybos agentūrų parlamentinę priežiūrą valstybėse narėse ir kaip Europos parlamentas galėtų tinkamai prižiūrėti laisvės saugumo ir teisingumo erdvės agentūras, tokias kaip Europol, Eurojust, na ir taip pat situacijų centrą, ES situacijų centras SIT Sen, kuris taip pat atlieka savo vaidmenį kovoje su terorizmu. Mes tikimės, kad mūsų studijos rezultatai padės jums sustiprinti tokių organizacijų parlamentinė priežiūra. Siekdami savo tikslų, mes e, Briuselyje e, atlikome 40-50 pokalbių su tarybos komisijos agentūrų atstovais. E, pažvelgėme į 12 atskirų atvejų ES organizacijose, taip pat įtraukime visas valstybės narės. E, visose valstybėse narėse išplatinome klausimyną, susitelkėme visų pirma ties parlamentinę priežiūrą ir ties 2011 metų situacija. Galite manęs paklausti, kaip aktuali ta studija yra mums, mūsų organizacijai. Iš esmės yra trys priežastys, kodėl būtent dabar reikia panagrinėti šią temą. Na, visų pirma, Lisabono sutartis Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams suteikia naujų galių prižiūrėti LSTE struktūras, tokias kaip Europol ir Eurojust, Antra, Europos parlamentas įgyjo galimybę prižiūrėti SITSEN veiklą, kuris užsima, su, e, e, užsima vidaus saugumo klausimais. Na ir dar vienas dalykas yra tai, kad tai įvyko nemažai poslinkio Europos Sąjungoje prieigos prie dokumentų srityje. Taigi mes taip pat e, pažiūrėjome, kaip valstybės narės sprendžia prieigos prie slaptos informacijos klausimus ir kaip tai galėtų atsispindėti mūsų diskusijoje. Prieš pereidamas prieš, prie mūsų pagrindinių išvadų, e, jūs galėtumėte, ko gero, paprieštarauti mums ir pasakyti, kad e, tokios agentūros kaip žvalgybos agentūros valstybėse narėse veikia skirtingai, tai kaip galima būtų kalbėti apie kažkokią bendrą priežiūros sistemą. Reikalas tas, kad žvalgybos agentūros ir laisvės ir saugumo ir teisingumo erdvės struktūros turi skirtingas galias. E, pirma, LSTE struktūros, kaip ir žvalgybos agentūros, susiduria su slapta konfidencialia informacija. Ir būtent todėl, žvelgdami į bendrąją ES praktiką, mes galime galvoti apie bendras rekomendacijas. E, aptikome nemažai informacijos, kuri būtų aktuali ir jūsų darbe, bet per tas kelias minutės e, kurios yra skirtos studijos pristatymui ir per diskusiją, aš susitelksiu ties e, pagrindiniais dalykais, pagrindiniais rezultatais. Visų pirma, mūsų analizė parodė, kad nėra vieno pačio geriausio parlamentinės priežiūros būdo. Kitas dalykas kuris yra e, bendras beveik visoms ES valstybėms narėms, yra tai, kad visos jos turi vieną ar specializuotą parlamentinį komitetą ar kitą struktūrą, kuri užsima e, tokių žvalgybos agentūrų veiklos priežiūrą į kokią valstybę narę bežiūrėtumėte, egzistuoja arba parlamentinė struktūra, arba atskira specializuota struktūra, kuri prižiūri, audituoja ir laiko žvalgybas agentūras atskaitingomis. Tai taip pat parodo, kad e, parlamentinė ir e, išorės priežiūra yra ribota. E, ta prasme, kad daugeliu atveju parlamentai nėra įtraukti į tokių žvalgybos agentūrų vadovų paskirimo procedūrą. Maniau, kad svarbu tai paminėti. Na ir paskutinis dalykas, kurį apskritai reikėtų pasakyti, yra štai koksai. Daugiausia e, sustarimų dėl informacijos e, pasikeitimo su užsienio partneriais daugelį valstybių e, E, į tuos susitarimus parlamentai ar specialus priežiūros e, organai gali į juos pažvelgti, gali su jais susipažinti. E, visas detalės, žinoma, jūs rasite mūsų pačioje stadijoje. Dabar e, trys rezultatai, trys išvados dėl prieigos prie informacijos. E, Visų pirma, jūsų kolegos nacionalinėse parlamentuose, beveik visuose parlamentuose turi prieigą prie slaptos informacijos ir tai galina juos prižiūrėti žvalgybos agentūras. Taigi e, nėra ne vienos valstybės narės, kur parlamentarai tokios teisės neturėtų. Kita Daugumai valstybių narių parlamento nariams netenka prašyti ar ieškoti informacijos. E, daugeliu atveju būtent e, vykdomosios valdžios atstovai e, aktyviai dalyjasi klasifikuotą informaciją susijusią su nacionaliniu saugumu. Taigi, ne parlamentų nariai ieško informacijos, bet atvirkščiai. Būtent vykdomosios valdžios atstovai turi prievalę laiku informuoti parlamentų narius. Na ir perinant prie rekomendacijų, dar vieną išlygą norėčiau paminėti. Mes turime labai atsargiai žiūrėti į galimybę perkelti nacionalinius priežiūros modelius į europinį lygmenį. Nors ir manome, kad e, panašumų yra daug, mes taip pat galvojame, kad pažangioji praktika, kurios ES yra pakankamai daug, kad yra tam tikro bendro supratimo nacionalinių lygmenių, vis tik perkeliant į Europos lygmenių tą praktiką reikėtų koreguoti, adaptuoti. Na ir dabar pereinu prie mūsų pristatymo paskutinės dalies, tai yra rekomendacijų. Pirmiausia, kalbant apie rekomendacijas, reikėtų pasakyti, kad mūsų tyrimo pagrindu yra aišku, jog Europos parlamentas taip pat turėtų pripažinti, kad žvalgybos agentūrų parlamentinė priežiūra yra šiek tiek ribojama. Ir būtent parlamentas dėl to turi apsispręsti. O konkrečiai Europos parlamentas turėtų užtikrinti, kad e, bet kokie nauji mechanizmai parlamentiniai priežiūrai užtikrinti neturėtų atgrasyti e, valstybių narių nuo naudojimosi e, šiomis institucijomis kaip bendradarbiavimo platformomis. Tai pirmasis dalykas, kurį norėtume Jums pasakyti. Antroji rekomendacija, kuri remiasi nacionalinę praktiką ir kurią galbūt jūs norėtumėte aptarti, apsvarstyti, yra tokia. Europos parlamentas neturėtų dalyvauti Europolo ar Frontex valdybose ar Eurojusto kolegijoje. Kodėl tai sakome? Todėl, kad matome, kad nacionalinių lygmenių parlamentai ir nacionalinės agentūros e, galvoja, kad jeigu jie dalyvaus tų agentūrų valdyme, jiems bus labai sunku tuo pat metu jas ir prižiūrėti. Na ir dar e, vienas apribojimas, e, kuris išryškėjo, apžvelgo situaciją ES, yra tai, kad e, Europos parlamento vykdoma agentūrų priežiūra turėtų būti nukreipta į jų politiką, administravimą ir finansus, o ne jų operatyvinę veiklą. Taigi, e, dabar jau galėsiu perduoti žodį kolegai Šaninui, e, tik pasakysiu dar, kad labai svarbu, kad Europos parlamentas ir toliau uh, palaikytų bendrą darbą su e, bendromis priežiūros institucijomis, kai kalbama apie Europolą ir Eurojustą. Dėkui. Ačiū, kad kalbėjote trumpai. Ir norėčiau pristatyti naują mūsų svečią, tai pana Martina Šalina. E, dabar jūsų eilė. Ačiū, pane pirmininkė, panas ir ponai. Pirmiausia, aš norėčiau pateikti šiokį tokį kontekstą. Taigi, norėčiau papasakoti apie žvalgybos institucijų vaidmenį ir pasakyti, kad a, e, a, e, nuo 2001 metų žvalgybos institucijų priežiūra įgavo naują reikšmę. Tai nes žvalgybos e, institucijos dabar užsijima ir terorizmo, tiksliau kova su terorizmu, todėl žvalgybos institucijos dabar vis daugiau bendradarbiauja tarptautinių lygmenių ir šis bendradarbiavimas tampa vis reikšmesnis. Taigi dabar anksčiau, e, anksčiau žvalgybos institucijos kovodavo viena su kita, šnipinėdavo viena kita, o dabar žvalgybos institucijos tampa partnerėmis ir bendražygėmis kovojant su terorizmu. Daugelį šalių yra tam tikros spragos teisinėje reguliavimo sistemoje, nes pakankamai dažnai žvalgybos institucijos nėra e, reguliuojamos, jų veikla nėra reglamentuojama įstatymais. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, e, kad kai aš anksčiau buvau jungtinių tautų e, specialus pranešėjas kovai su terorizmu, mes patikėme kelis pranešimus jungtinių tautų žmogaus teisų tarybai ir nuo 2010 metų birželio mes E, vykdome žvalgybos institucijų priežiūrą ir kontrolę. Mes e, atsižvelgėme į kai kurių ES e, valstybių narių vykdomą priežiūrą ir pateikėme tą priežiūrą kaip puikų pavyzdį, kaip galima atlikti šį darbą. Taigi dabar Europos parlamente mes galime sustiprinti tokį bendradarbiavimą tarp žvalgybos institucijų ir parlamentinės e, kontrolės. Ir e, pateikėme e, pirmąjį pranešimą apie Europos lygių vykdomą praktiką šios priežiūros. Tai mano užduotis šiandien yra pirmiausia atkreipti dėmesį į dvi rekomendacijų grupės. 11 iki 16 rekomendacijas. Čia, kaip kolega jau pasakė įžanginiuose žodžiuose, Mes e, kalbėsime apie teisinį reglamentavimą ir apie jų vaidmenį. E, kita rekomendacijų grupė yra susijęs su Europos e, parlamento vaidmeniu ir kaip jisai galėtų atlikti šių žvalgybos institucijų priežiūrą. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie prieigą prie statų dokumentų. Visuomenės e, galimybė susipažinti su dokumentais tai yra labai svarbi, jie yra viena iš pagrindinių teisių ir prisideda prie demokratijos įsigalėjimo. Tačiau žvalgybos institucijos e, teisėtai vykdo savo slaptą veiklą ir jų informacija negali patekti visuomenė į rankas. Todėl turi būti atskirta galimybę visuomenė susipažinti su e, žvalgybos institucijų dokumentais nuo e, parlament, parlamentarams suteikiamos teisės susipažinti su slaptais dokumentais. 12 rekomendacijoje mes e, numatome, kad Europos parlamento teisės gauti slaptą informaciją e, turėtų būti susijusios su tame pat teisės akte išdėstų Europos parlamento įgaliojimu prižiūrėti šias agentūras. 13 rekomendacijoje mes kalbame apie tarp institucinius susitarimus ir rekomenduojame, kad turėtų būti parengtas e, tarp institucinis susitarimas su Europos išorės veiksmų tarnyba, į kurį būtų traukt nuostatos dėl parlamento teisės įslaptintą informaciją. Taigi čia aš primenu pirmininko žodžius. Ir manau, kad e, bendras sprendimas būtų parengti tokį trapezinį sprendimą. Tačiau e, dabartinėje situacijoje galima atkreipti dėmesį ir kitas galimybės. Nors lybės komiteto vien tik neužtektų kaip institucijos arba kaip komiteto, kuris galėtų prižiūrėti tokias e, žvalgybos institucijas ar agentūras. Kitas dalykas e, - e, bendra teisė susipažinti su slapta informacija turėtų būti suteikta atitinkamai Europos parlamento institucijai arba komitetui arba pakomitečiui. Ir turėtų būti apibriešta aiškiai, kokia yra šios, šios galimybės susipažinti arba teisės susipažinti apimtis. Čia aš perinu prie jau 15 rekomendacijos, kad turėtų būti išvardytos konkrečios informacijos, konkrečios informacijos kategorijos, įskaitant įslapintą informaciją, e, kurią agentūros savo iniciatyvą turėtų atskleisti parlamento paskirtai institucijai. Tai būtent tai turėtų būti tokia informacija, e, kuri būtų susijusi su grėsme arba grėsmių įvertinimu ir panašiai. Toliau 16 rekomendacija išplaukia iš, logiškai iš ankstesnių rekomendacijų, kad priežiūros institucija turėtų būti e, ir Europos parlamento institucija, turinti teisę įslapinti informaciją laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje. Ir tam turėtų būti imtasi priemonių, kad slapta informacija išliktų slapta, net ir tuo atveju, jeigu ta institucija gali su juo susipažinti ir gali tos dokumentus pasiimti. Taigi ši institucija e, paskirta Europos parlamentu turėtų būti nedidelė. Ir e, jį turėtų taikyti įvairias procedūras, kaip būtų įslaptinama informacija, kaip dirbama su ta informacija. Ir galėtų įtikinti tą instituciją, ES institucijas ir agentūras, kad ji gali naudotis įslaptintą informaciją ir nepažeis slaptumo nuostatų e, ir taip nepakenks įvairių žvalgybos agentūrų veiklai operatyvinėje platmėje. 18 rekomendacijoje žiūrima į bendrą situaciją e, Europos parlamento viduje. Ir manoma, kad dalyvės komitetas turi sukurti procedūras, kuris naudodamas labiau e, tiktų veikti, veikti, veikti kaip agentūrų priežiūros forumas, bet jau laikinai. 19 19 rekomendaciją mes prieštaraujame tam, kad būtų e, sukurtas specialusis komitetas, nes mes norime e, suderinti galimybę supažinti su slapta informacija e, su priežiūros funkcija. Man atrodo, kad 21 rekomendacija yra esminis dalykas pasakytas, kad Europos parlamentas turėtų sukurti pakomitetį, libę pakomitetį agentūrų priežiūrai. Ir tokios e, pakomitetis turėtų galėti susipažinti su slapta informacija. 20 rekomendacijoje vis dar pritariamas specialiojo komiteto galimybei Mm, tačiau e, šitas dokumentas, jo galimybė susipažinti slaptą informaciją prieštarauja 21 rekomendacijai. E, panas pirmininkė, aš norėčiau čia pabaigti savo pranešimą ir e, norėčiau atsakyti į klausimus. Galbūt kas nors norėtų ir pono Borno paklausti ir bet kokia atveju gal parlamento nariai turi kažkokias pastabas ar pastabas. Taigi, mes baigėme laiku ir mes dabar galime pradėti diskusijas. Pradėsime nuo panios Invelt. Jūs norėtumėte užklausti klausimą. Taip, ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti tyrimo rengėjus. Neturėjau galimybės perskaityti viso tyrimo per 400 puslapių, tai tikrai didelės apimties darbas, bet daug pasiskaičiau. Mm, esu labai susidomėjusi šiais klausimais, ypač dėl to, kai, kad rengiau pranešimą dėl kovos su terorizmu ir darėme pranešimo projekte nuorodas į uh, bendradarbiavimą su žvalgybinėmis e, struktūromis ir jų priežiūrą, nes iš tikrųjų blogiečiai dirba nepaisydami sienų, taigi ir priežiūra turi būti tokia pati ir bendradarbiavimas turi būti toks pats, tačiau reikia nepamiršti ir parlamentinės kontrolės. Turiu pastabų, klausimų Pirma pastaba būtų tokio politinio pobūdžio. Iš e, ataskaitos susidarau įspūdį dėl to, kaip atrodo priežiūra nacionalinių lygmenių ir europinių lygmenių, kad tai yra labiau vertinama kaip institucinis klausimas. O tarpo aš galvoju, kad tai yra mūsų pareiga piliečiams. E, tai yra ne tai, kad ar nacionalinėms e, organizacijoms, ar mums tai patiktų ar nepatiktų. Man atrodo, visų pirma, reikia remtis tuo, jog tai yra mūsų pareiga piliečiams. Taigi tokios pastabos, kaip, kad neturėtumėm per daug agresyviai reikalauti to ar to, tai nes tada žvalgybinės organizacijos galbūt ne, nedirbs taip skaidriai. Na, iš tikrųjų, jos neturi tokios teisės, jos irgi turi pareigą piliečiams mm, būti kontroliuojamos Mane labai domina jūsų rekomendacijos ir vieną aspektą norėčiau panalizuoti plačiau. Tai yra Panašu, kad net ir vis, visose jūsų puikiose rekomendacijose vis tik tai išlieka tas atotrukis tarp nacionalinės priežiūros ir europinės priežiūros, europinių institucijų priežiūros. Tiesa, europinės agentūros galbūt ir neturi tikrai, tikrąją prasme operatyvinių galių, tačiau vis tik tai matome tam tikrą tokį poslinkį ir yra dar ta tokia šešėlinė zona, uh, tarp nacionalinių ir europinių struktūrų. Ir nors popieriai viskas atrodo gražu, kad visos tos galios yra griežtai atskirtos, man atrodo, realiame gyvenime vis tik tai viskas yra šiek tiek kitaip. Taigi yra ta tokia e, pilkoji zona, e, kuri turėtų irgi būti prižiūrima ir tai turėtų būti galbūt ne, nebūtinai veidrodinis atspindys, bet turėtų būti e, papildomumas ir neturi būti jokių atotrukių, spragų. Tai man patinka jūsų rekomendacija, kad reikia vienos bendros struktūros Europos parlamente. Dėl SITCEN, dėl situacijų centro mes keliame klausimus jau daug metų ir pranešime sakote, kad yra bent septyni klausimai iškelti dėl SITCEN. Na, jų tikrai buvo daug daugiau ir niekuomet negavome tinkamą atsakymą į juos. Man, mane dar labiau neramina tai, pasiskaičius jūsų pranešimą, kad sakoma, kad gali būti galbūt susitarimų su Europolo ar Eurojustu ar su SITCEN scenų, ne viskas yra visiškai aišku. Man atrodo, kad reikėtų sutelkti dėmesį ne į tai, kaip mes sudėliosime visą tą priežiūrą. Tiesiog scenui turi būti numatyta suteikta aiški vieta sutartyje kad būtų aišku, kokia tai yra struktūra, ar tai yra agentūra ir, ir taip toliau. Tada būtų viskas išspręsta. Ir dar porą pastabų. Man atrodo, dar vienas dalykas, į ką turėtum žiūrėti, tai yra tos um, bendradarbiavimo tarp žalgybinių organizacijų struktūros ir Europos europinės žvalgybinės organizacijos kūrimas, visa tai dar rutuliojasi, man atrodo, dar, dar tik įgauna pavydalą. Dar, kaip tik šiuo metu, kai mes apie tai kalbame. Taigi labai svarbu uh, turėti omenyje, kad greta tų struktūrų formavimosi mes turime galvoti ir apie parlamentinės priežiūros formavimąsi lygiai grečiai. Uh, mes turime visiškai prisijimti savo parlamentinės e, kontrolės vaidmenį ir visas priemonės panaudoti, tai tikrai aš jūsų visą tą žinę labai prisijimu ar, iš arti ir, ir labai retai mes gauname rimtų ir atsakingų atsakymų iš tų organizacijų. Tai norėčiau pabaigai pasakyti. Pirmininkas, ačiū. Reikia pasakyti, kad e, mes dar turime devynis darbo tvarkės punktus ir pusė septynių koordinatorių posėdį, taigi noriu priminti, kad mus labai spaudžia laikas. Pone Keller, dabar. Ne, pone Lambert, jūs dabar antroji būsite, taip? Right. Uh, you, think... Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad apgailestauju, kad mes neanalizuojame tos, to tyrimo ir agentūrų vienu metu, nes tikrai yra sepsa tyrime daug įdomių minčių taip pat. Taigi būtų įdomu panalizuoti viską kartu. Kai kurios iš agentūrų, kurias mes dabar aptarėme, uh, turi tam tikrą vaidmenį klasikinės žvalgybos saugumo um, srityje, bet taip pat ir um, sienų priežiūros, um, prieglopščio um, procedūrų ir kitose srityse. Taigi jos yra labai kompleksiškos, labai sudėtingos. Uh, labai pritarčiau tam, ką Sofija pasakė dėl to, kad tos agentūros yra europinio pobūdžio, reikia to nepamiršti, nes iš tikrųjų yra nacionalinis lygmuo, nacionalinės agentūros po to viršuje yra europinis lygmuo, taigi kaip jos tarpusavėje dirba ir kokia yra parlamentinė kontrolė užtikrinama, čia yra tikrai lemiamos svarbos klausimas. Tai yra, ką mes stengiamės prižiūrėti, yra labai svarbu. Ir tikrai mm, ir SEP studija, man atrodo, ir jūsų studija labai aiškiai išryškina, jog yra daug atskaitomybės spragų mm, toje srityje. Iš tikrųjų, jeigu nori uh, užsitikrinti teisės gynimą uh, vienu ar kitu atveju, kuomet kuomet yra pažeista, tai kas tada atsakingas, kaip atsieki, e, kas už tai turi atsakyti. Man atrodo, kad tai parlamentui yra labai svarbu ir tos studijos yra labai naudingos šio klausimu. Labai sveikinu tai, kas buvo pasakyta dėl to, kad reikia uh, informacijos dalymosi susitarimus trečiosiamis šalimis, nes tikrai yra tų daug pilkųjų zonų dėl bendradarbiavimo su trečiosiamis šalimis toje srityje ir kaip būtų galima užtikrinti parlamentinę priežiūrą šių klausimų irgi yra labai svarbu. Parlamentas tikrai uh, turi vaidinti labai svarbu vaidmenį, bent jau direktoriaus skirimo prasme, man atrodo. Uh, nes daugeliu atveju valdybos atstovauja tik tai e, valstybėms narėms. Galbūt komisijai kažkiek tai. Todėl parlamentui būtų labai svarbu užsitikrinti tam tikrą vaidmenį taip pat. Bent jau galbūt, pavyzdžiui, e, kuomet direktoriaus būtų klausimai, kad jo atskaitomybė būtų užtikrinta, kad būtų parlamentinė prieža, ta prasme, organizuota. Taip pat norėčiau išgirsti, kaip jūs vertintumėt tą ryšį tarp valstybių narių ir parlamento, kaip tai realiai galėtų veikti, kokius mechanizmus jūs čia išvelgtumėm, kurie būtų efektyvus. Ypač turint omenyje tai, kad kai kurios valstybės narės pareiškė, jog jos nenori ir kaip jūs irgi taip pat sakėte, kad nebūtų gerai, kad būtų atskiras pakomitetis šio klausimu. Pas Ramero. Gracias. Quería excusarme porque no he podido llegar antes y no pude. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad e, pavėlavau šiek tiek į posėdį, tad e, negalėjau išklausyti šios studijos pristatymo. Vis tik turiu porą klausimų apie koordinavimą tarp Europos žvalgybos agentūrų. Kai tik atsitinka terorizmo išpuolis, susidurime su situacija, kur žvalgybos ir informacijos agentūros tarpusavėje nekoordinuoja pakankamai savo veiksmų. Matėme tai Junktinėje karalystėje, kur 16 agentūrų nesugebėjo tinkamai sukoordinuoti savo vaidmens atsitikus e, teroristiniam išpoliui. E, panašiai turėtume galvoti ir apie Europos lygmenį. Mes taip pat žinome, kad atskiras valstybės narės turi savo saugumo strategijas, Bet kadangi nėra ES agentūros šitoje srityje, tai nėra kaip ir koordinuoti tų visų strategijų ar užtikrinti tinkamą informacijos apsikeitimą. Taigi, ar Europos parlamento priežiūra pasitarnautų kokiam nors tikslui, jeigu ir toliau nebus tinkamai keičiamasi informacija. Panas Trientafilydis. Λέν κατάλαβα. Iš esmės, ten tema labai įdomi, e, dokumentus aš gavau labai nesiniai, negalėjau su jais pažinti, tačiau norėčiau pasakyti, kad yra įvairių e, saugumo tarnybų arba žvalgybos institucijų ir reikia jas stebėti arba prižiūrėti. Jeigu aš teisingai supratau, yra kai kurios agentūros, kurios jau yra prižiūrimos ir kontroliuojamos, tai yra Europolas, Eurojustas. Ir aš norėčiau sužinoti, uh, E, kas e, kontroliuoja šias agentūras, jeigu tokios e, yra. Ir kaip ga, gali Europos parlamentas kontroliuoti šias agentūras, nes iš tiesų nei tos institucijos, nei tos agentūros pas mus iki šiol dar neatėjo ir, ne, ne, ir nepasakė, kaip jos yra kontroliuojamas ar kaip vykdomas darbas. Žodis ponai Albrecht. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dar neperskaičiau visą tyrimą, tačiau bet kokia atveju susipažinau su kai kuriamis dalimis. Bet kokiu atveju aš džiaugiuosi, kad yra pateikiami aiškus atsakymai į mūsų klausimus, kad nereikia jokių papildomų pakomitečių arba specialių komitetų. Ir kad mes galime tą priežiūros instituciją uh, galime sukurti lybę komitete ir, e, ir e, galima prižiūrėti tas agentūras bei e, tre, buvusio trečiojo ramščio institucijas. Ir dabar norėčiau paklausti. Dabar kalbant apie tas agentūras, kuris turi vykdomasias funkcijas kaip, e, ne taip kaip Europolo atveju, pavyzdžiui, e, kai yra gaunami duomenys, jie yra perdami toliau ir, ir sakoma, kad mes ne, nevykdome operatyvinės veiklos, mes jokių e, persikėjimų nevykdome. Tada norėčiau paklausti, kaip galima kontroliuoti tas institucijas, kaip Europos parlamentas gali kontroliuoti šių agentūrų veiklą, nekontroliuodamas jų finansų, e, nekontroliuodamas jų vidaus tvarkos. Nes būtent e, e, kai kurie klausimai dar sprendžiami komisijoje, taryboje, o, o kuriuos klausimus mes galėtume spręsti Europos parlamente. Aš dabar norėčiau pavyzdį pateikti. Aš stebiuosi, kad e, Europolas e, daugiausia nagrinėjo girtų žmonių, pavyzdžiui, padaromus nusikaltimus, bet e, ne per daug nagrinėja, pavyzdžiui, organizuotą nusikalstamumą susijusi su automobiliais, su jų vagystėmis. Ir, sakykime, kas gali nuspręsti, ką jie gali kontroliuoti ir kokius nusikaltimus tyrti? Nekelőtt engedjék meg, hogy őszintén gratuláljak önöknek ehhez a Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti autoriams e, už atliktą darbą. Tai labai rimta, atsakinga studija. Ir e, čia pabrėžiu e, atsakingumo aspektą, nes jūs kalbate apie skaidrumą ir atsekamumą, pateikėte rekomendaciją šitoje srityje. Nekalbate vien apie saugumą ir E, praktinį gyvenimą, nors tie aspektai taip pat yra svarbus, o parlamente dažnai mm, atsiranda tam tikras prieštaravimas į tuos aspektus žiūrint. Aš peržvelgiau šią studiją, turiu pasakyti, kad prieš metus e, su vienu iš jūsų kolegų diskutavau, labai įdomiai diskutavau šiuo klausimu, tad renkiant šią studiją aš stebėjau, kaip vyksta darbas galėjau taip pat ir pažvelgti į ją, tikiuosi, kad viską teisingai supratau. E, pabrėžčiau keletą svarbių dalykų. Aš e, manyčiau, kad e, pakomitečio idėja keliama studijoje yra gera mintis, kai kalbame apie priežiūrą ir kontrolė. Čia matau keletą problemų. Tarp savo rekomendacijų jūs sakote, kad toks pakomitetis iš esmės apreiptų tris aspektus - politinį, valdymo ir biudžeto aspektus, tačiau nesikištų į veiklos srityje Logiką aš čia suprantu, tikriausiai jūs e, esate teisūs, tačiau jeigu visiškai paliksime nuo šalyje operatyvinę veiklą ir neleisime tiems pakomitečiams kontroliuoti jos, e, tai gali įtakoti labai stiprius sprendimus. E, pati sprendimo šios problemos aš nežinau, bet pati problema yra svarbi. Dar vienas dalykas, kai kalbame apie SITSEN situacijų centro ir kitų agentūrų tarpusavio santykius. Iš tikrųjų, organizacinių e, požiūrių SITSEN yra užsienio reikalų komitetų veiklos ar kompetencijos rytis. Tačiau e, realiame gyvenime viskas toli gražu ne visada vyksta pagal biurokratiškai nustatytus e, principus. Aš įsivaizduoju kokią nors teroristinę ar, organiza, ar nusikaltelių organizaciją. Kova, su kuria pare, gali pareikalauti ir kitų struktūrų įsikišimo. Tikrai būtų problema, jeigu viename komitete būtų kalbama apie terorizmą, o apie kitus nusikaltimus kitame. Na ir trečioji problema yra apie leidimų suteikimą ir apie skaidrumą. Manau, kad tai labai svarbu. Kai kuriuose valstybėse narėse tai e, nėra įmanoma, tai akivaizdu, tačiau mums reikia ieškoti pusiausvėros ir sprendimo. Aš manau, kad e, pakomitečių narių leidimų suteikimas, susipažinti su slapta informacija yra nepaprastai svarbus dalykas ir tai yra svarbus dalykas, kurį jūs aptarėte ir studijoje. Kalbėsiu vokiškai. Iš esmės dėl turinio šio tyrimo neturiu nieko prikišti, bet užduosiu kelis klausimus. Aš nežinau, ar čia jūsų kompetencijoje yra šis e, klausimas. Iš esmės, e, daugelis už mūsų mūsų dirba su su internetiniais dokumentais. Tačiau čia tie adresai internetiniai, kuriuos jūs nurodote, nelabai veikia. Čia galbūt palengvintų mūsų darbas, jūs geriau susipažintume, geriau susipažintume su jūsų darbu, jeigu tie adresai būtų veikiantis. Dėkuoju dabar poniai Keller, suteiksiu žodį. Prašau. Dėkuoju. E, e, du klausimus. E, Ne, e, pirmiausia pastabėlė, paskui klausimas. Pirmiausia, pradėsim nuo pastabėlės. Kai kalbame apie na, slaptus dokumentus, aš e, manau, kad parlamentas neturėtų e, užmiršti, kad tie klasifikuoti ar slapti dokumentai savo prigimtim nėra slapti. Kažkas juos tokiais padaro, tad ir turime kalbėti, kas nusprendžia ir e, kas paskui juos pada, e, pažymi kaip e, slaptus. Na ir dar vienas dalykas. Ar turite sukaupę pažangios pažangos apie tai, kaip E, nacionaliniai parlamentai prižiūrė pasienio tarnybas, sienos apsaugos tarnybas. Ar turite kokiu nors gerų pavyzdžių iš nacionalinių valstybių narių? Ponas Brons. Uh, Na, nelengva, nelengva mane įtikinti, kad reikia kažkokiu ES institucijų, ypatingai saugumo uh, srityje. Tačiau jau jeigu jos egzistuoja, tai reikia jas demokratiškai ir prižiūrėti. Ir Europos parlamentas, ko gero, tinkamiausias yra tai atlikti. Tuo tarpu nacionalinės saugumo agentūros vis tik turi likti nacionalinių parlamentų kompetencijos srityje. Uh, parlamentarai klausia apie slaptą medžiagą, apie slaptas medžiagas priežiūrą. Aš manyčiau, kad priežiūra, parlamentinė priežiūra turėtų būti susijusi su procedūromis, o ne su esminga saugumo informacija. Ir e, tokiu atveju vis tik vargu ar galima būtų sakyti, kad ten bus labai daug slaptų dalykų. E, viename iš šių dokumentų kalbama apie atidžiai atrinktus parlamentarus, kuriuos parinktų politinių frakcijų vadovai ir, kaip galima spėti, jie būtų iš tų politinių frakcijų, žinoma. Ir grįžtant prie pono Klaiso kelto klausimo šiandieną, tai pasirodytų, kad nefrakcionuoti nariai negalėtų tokiais būti paskirtais. Taigi, kitaip sakant, mumis tarsi nepasitikima. Ir kai kolega sako, kad e, mes e, tokiu atveju būtume antrarūšiai parlamento nariai ir aš su juo čia visai sutinku. Dėkuoju. E, ponas Busutil dabar norėjo paklausti. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu pasveikinti studijos autorius. E, Prisipažinsiu, kad perskaičiau tik rekomendacijas, bet net ir jos jau man pasirodė labai įdomios. Tik prieš dvi savaitės balsavome už naujus Frontex agentūros įgaliojimus, pakeitėme egzistuojančius teisės aktus. Ir dar neperžvelgęs į jūsų rekomendacijas, turiu pasakyti, kad mes jau ten numatėme papildomas garantijas, kad agentūra bus demokratiškai atskaitinga mums. Bet aš manau, kad e, su šiuo pranešimu mes galėsime atnaujinti šį procesą, peržvelgdami kitų agentūrų funkcionavimą. Aš taip pat norėčiau e, pakalbėti apie E, slaptos informacijos dalykus, paprašyti jūsų pasakyti truputį daugiau. O kur turėtų būti tos raudonosios e, parlamentinės priežiūros linijos, kai kalbama apie prieigą prie slaptos informacijos? Kuri informacija turėtų būti pateikiama, kuri neturėtų būti pateikiama? Ar įmanoma nustatyti kažkokias taisyklės šią prasme, kad jos būtų prasmingos ir pritaikomas praktikoje. Dėkoju, dabar aš pabandysiu suteikti žodį mūsų e, prelegentams, e, atsakyti į tuos klausimus. Pasakysiu tik tai, kad e, ši studija taip pat bus išdalinta ir nacionalinių parlamentų atstovams, kurie atvažiuos čia pas mus šį ketvirtadienį. Taigi ši studija, kurią trumpai čia pristatė mūsų prelegentai, bus išdalinta jiems. Dabar stieksiu žodį atsakyti. Ačiū. Prieš e, atsakant į klausimus, e, galbūt jeigu pirmininkas mm, leis man e, pristatyti ir kitus du kolegas, kurie galėtų pasisakyti. E, iš esmės jūs turite reaguoti pirmiausia į mūsų kolegų klausimus, e, nes mes nebeturime jau laiko. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad jūs laikytumėtės e, nustatyto, nustatyto laiko ir pasitengtumėte kuo trumpiau atsakyti. Aš tik tai norėčiau pabrėžti, kad iš esmės šis tyrimas yra mūsų grupės darbo rezultatas. Galbūt kolega pradėtų. Ačiū, panė pirmininkė. Aš e, norėčiau paminėti kelis dalykus. Jūsų pastabas ir klausimai buvo labai įdomus ir būtų sunku atsakyti į visus jūsų užduotus klausimus. Aš e, tačiau išgirdėjau, kad e, buvo pritarta sukurti pakomitetę Libe komitete. Ir aš manau, kad iš tiesų e, šią prasme e, būtų gerai pasvarstyti, nes taip galėtume suderinti e, veiksmingumą veiklos ir galimybę susipažinti su įslaptinta informacija. Be to būtų įgaliojimai prižiūrėti šias minėtas agentūras. Norėčiau atkreipdėmėsi į pono Busutilo klausimą. Aš nemanau, kad kad galima nustatyti iš anksto, kokia yra ta raudonė linija, kas galėtų susipažinti su įslaptinta informacija, kas ne. Aš manau, kad mūsų, informa... E, mūsų e, sprendimas e, būtų tinkamiausias. Iš esmės, tam tikra informacija būtų teikiama paprašus jos, kita informacija nepaprašus ir pati agentūra nuspręstų, kokia informacija yra tinkama, kad, kad būtų vykdoma tos agentūros priežiūra. Iš esmės mes negalime dabar e, nustatyti, kas negalės susipažinti e, su įslaptinta informacija. Tačiau bet kokiu atveju mes turime apibriežti e, tą ratą žmonių, kurie galėtų susipažinti įslaptintą informaciją, kad būtų užtikrinta, kad nebus pakengta agentūros žvalgybiniam darbui. Pelė Romero Lopes uždavė klausimą apie geresnį informacijos koordinavimą. Tai iš esmės yra labai sunkus klausimas, nes e, kai mes e, pažvelgėme į teroristinius išpolius praeitie, akivaizdu, kad e, jūs galite atsekti įvykių seką, tačiau visą tai įvyksta jau post factum nes iš esmės nėra jokio modelio, jokio teroristų veiklos modelio, kaip mes galime atsekti uh, sąryšius tarp atitinkamų elementų arba įvykių. Ir bet kokia informacija, kurią surenka žvalgybos agentūros, ji turi būti e, ne tik tai suskirstoma į grupės, e, ji turi būti apdoroma taikant ir bendrą metodą Turi būti e, taikomi tinkami metodai, tinkamos priemonės, e, kad būtų atsijojama tie nereikšmingi įvykiai nuo e, reikšmingų įvykių arba, arba faktų. Nes iš esmės visa papildoma informacija tik tai sukelia tam tikrą nereikalingą triukšmą ir nepadeda pasiekti rezultato. Pone Bordai, jums laukinis žodis. Ačiū. Pone pirmininkė, aš turiu kelias pastabas, tačiau pirmiausia norėčiau pasakyti. Mes matome, kad uh, iš esmės yra užduodami brandus ir išmėgi klausimai ir manau, kad mes čia dabar dedame pamatus ateities diskusijoms šio klausimo. Tačiau pirmiausia, aš norėčiau atkreipti dėmesį į ponios Infeld uh, e, pastabą, kad uh, žvalgybos e, e, agentūros e, turėtų pasinaudoti šito laisvės saugumo ir teisingumo erdvės agentūrų įdirbių. Mes iš esmės turėtume būti realistais ir mes pastebėjome, kad žvalgybos institucijos, jos yra tarsi žuvis vandenyje, jos eina mažiausio pasipriešinimo keliu. Tai nereiškia, kad mes e, žvalgybos institucijas turėtume palikti tamsoje, jos turėtų būti nereklamenduojama, nereklamenduojama jų veikla, kad jos neturėtų skaityti ir turėtų vykdyti savo tamsią juodą veiklą. Iš esmės, iš principo, tai jų toks darbas. Tačiau kitas dalykas, kaip galėtume mes tą darbą apibrėžti ir jį reglamentuoti. Tačiau, me, kaip jau minėjau, aš manau, kad mūsų pareiga yra įvertinti, kaip mes galime apriboti ir apibrėžti tą šių institucijų, žvalgybos institucijų per priežiūrą. Kitas dalykas tai, kad žvalgybos institucijos ir agentūros nesidalyja informaciją. Taigi turime iškelti klausimą, kokį, koks yra priežiūros tikslas. Mes norime užtikrinti tos agentūros ir institucijos bendradarbiauti tarpusavyje. Mes e, e, norime užtikrinti, kad e, žvalgybos institucijos laikytų ir žmogaus teisų nuostatų, tai taip įvairių teisės nuostatų. Ir visa tai turi būti prižiūrima. Manau, kad buvo iškeltas klausimas dėl skaidrumo ir atskaitomybės. Manau, kad tas balansas turi būti išlaikomas. Čia 22 rekomendacijoje mes apie tai e, kalbame. Mes turime e, vis dėlto rūpestingai vertinti nacionalinę e, patirtį. Ir taigi, kiek mes galime eiti, kad užtikrintume atskaitomybę ir skaidrumą. Iš esmės, nėra žvalgybos institucijos tokios slaptos, kaip mes manome. Jos yra ir skaidrios, ir atskaitingos, ir teikia informaciją, ir jos norėtų dalytis informaciją. Uh, Nėra taip, kad tai būtų šimtų procentų įslaptinta jų veikla. Todėl e, jos taip pat turėtų būti atskaitingos visuomenėje. visuomenėje. Taip pat mes pastebėjome, kad e, E, kitas dalykas, kad Europos parlamento nariai turėtų turėti galimybę susipažinti tą tai įslapintą informaciją ir turėtų teisę susipažinti ir naudotis tą informaciją. Taip pat e, e, dėkoju Jums už galimybę sutikti paaiškinti mūsų tyrimo rezultatus. Noriu padėkoti daktarui Bornui ir daktarui Šanin už tikrai labai įdomų tyrimo pristatymą, už tai, kad kalbėjote labai glaustai ir leidote mums laikytis laiko pribojimo. Ačiū ir iki kito karto. And now, we proceed to point number four. O dabar ketvirtas darbo tvarkės punktas. Kaliningrad. Kaliningrad inclusion. Kaliningrado įtraukimas kaip reikalavimus atitinkančios pasienio teritorijos. Ir išklausysime komisijos pas, pristatymą komisijos pasiūlymo dėl reglamento 2006 metų pakeitimo. Tada Lenkijos atstovo ar atstovės išklausysime. Gal tada ir ponas Renta Filidis, mūsų nuėjai paskirtas pranešėjas Kaliningrado klausimų, taip pat pašnekės. Visų pirma, Jana Timlė iš komisijos. Prašom. Yes, very... Ačiū pirmininkė, pasiūlymas labai trumpas, taigi mano pristatymas taip pat bus trumpas. Uh, dėl režimo supaprastinimo Kaliningrado regionui, kaip pasienio regionui. Šis klausimas aptariamas jau kurį laiką. Yra status quo pagal dabartinės reglamento nuostatas. Kaliningradas būtų padalintas į tris dalis. Šiaurinė dalis turėtų susitarimą su Lietuva dėl vietinio sienos kirtimo. Toliau pietinė dalis ir Kaliningrado miestas netur, nebūtų įtraukti į tą iš viso, jiems nebūtų taikomas tas e, statusas kaip e, reikalavimas atitinkančios e, teritorijos yra matoma, jog yra atvirumo, yra iš tikrųjų noras rasti specifinį sprendimą Kaliningradui. Komisijos politinis sprendimas buvo priimtas pakankamai greitai pateikti tokį pasiūlymą, kaip matysite iš pasiūlymo teksto. E, buvo lengva ir vis techninę analizės procedūrą atlikti ir Liepos pabaigoje pasiūlymas buvo patvirtintas. Iš komisijos buvo iškeltos dvi sąlygos, kad būtų tas pasiūlymas pateiktas. Visų pirma, kad tai būtų um, išskirtinė išimtis tik tai Kaliningradui. Antra, kad um, pasienio zonos bendras apibrėžimas būtų nustatytas e, vietinio uh, sienos um, kirtimo reglamento nuostatose, kad, būtų, kad nebūtų pakeista. Tai jeigu dabar pažiūrėtumėm į pirmą straipsnį, tai yra esminis straipsnis, matome, kad apibrėžimas nepasikeitė, kaip ir pasakyta, priedas turi būti pridėtas prie reglamento. Uh, tame priedė yra pasakyta, kad visa Kaliningrado teritorija, taip pat kai kurie Lenkijos administraciniai rajonai turi būti pripažinti kaip pasienio judėjimą, judėjimo reikalavimus atitinkančios zonos, tai yra 30 km zona prie sienos. Kelios pastabos, kodėl komisija siūlo ir Lenkijos pasienio zonas taip pat pripažinti kaip reikalavimus atitinkančias pasienio teritorijas, jeigu iš tikrųjų norime, kad tas pakeitimas turėtų realaus poveikio, tai reikia tikrai tą taikymą išplėsti ir į Lenkijos kai kurios pasienio zonas. Nes jeigu dabar taikome 30-50 km tą taisyklę, tai Lenkijos teritorijoje tai būtų tikrai labai nedideli miesteliai, tik tai labai nedidelė vietovė ir tikrai būtų labai menkas suinteresuotumas iš viso ten važiuoti dėl kultūrinio ar kitokių priežasčių. Mm, todėl todėl ir siūloma išplėsti tą pasienio zoną. E, kitas dabar dalykas dėl visų e, saugumo nuostatų laikos, laikymosi pagal e, tą reglamentą. Viskas yra įvykdyta. Lenkijos valdžia m, mm, tikrai yra įsipareigojusi aiškiai pažymėti visą tą išplėstą pasienio zoną, taip pat pravesti visas kampanijas, kad informuotų pasienio gyventojus dėl pasienio zonų išplėtimo. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū. Ponas Ježinski iš, ponas Jezinski iš Lenkijos, kaip pirmininkaujančios valstybės pusės, taip pat Kaliningrado klausimu. Like welcome... Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti e, visus e, šioje salėje, ypač Europos parlamento narius. E, turiu pasakyti, kad tikrai tai nėra tipiška situacija, kuomet pirmininkaujantį valstybę iš pat pradžių iš tikrųjų tarsi gauna visą teigiamą naudą iš reglamento pakeitimo. Nuo pat pirmininkavimo pradžios jį tarsi uh, yra valstybė, kuri uh, gauna daug naudos ir aš dabar kalbu kaip pirmininkaujančios valstybės atstovas. Uh, tarybos darbo grupėje uh, buvo analizuojami šie klausimai, uh, kurie per tarybos lygmenių toliau uh, vyksta tas darbas. Visų pirma, ketvirtą punkto. Ketvirtą punktą norėčiau panalizuoti, e, tai yra uh, frontier pasienio darbo grupės parengtas dokumentas. E, Lenkijos delegacijos e, pirmininkaujančios valstybės pozicija yra aiški. Tai yra nuo to mes ir norėtumėm pradėti savo darbą. Todėl mes laikomės tos pačios krypties e, darbe kaip ir, šiame darbe kaip ir su kitomis valstybėmis mes dirbome. Visų pirma, mes norime žinoti, kokie bus uh, kokios bus techninės procedūros, techniniai sutarimai, mm, galbūt ateityje e, sutartise, kas bus pasirašoma su Rusijos federacija ir Kaliningradu dėl e, pasienio judėjimo. Ir čia yra trys pagrindiniai klausimai, kuriuos norėčiau dabar išryškinti. Ir po to jei pageidausite, mielai atsakysiu jūsų klausimus ar per sekretariatą lybės komiteto galėsiu pateikti visą išsame informaciją. Ir tuos tris elementus, kuriuos dabar Lenkijos delegacija išsamei analizuoja. Tai yra tai, kad nebūtų, kad tai yra beprecedentinė politika būtų taikoma. Mes nesame matę tokių sprendimų niekur kitur, taigi yra labai specifinė situacija, mes todėl norime specifinio sprendimo. Antras dalykas. Visiškai neketiname pakeisti apibrėžimo. Ir trečias dalykas. Visa tai, kas yra padaryta faktiškai. Um, per tuos dviejus metus, iki mes kreipėmės į komisiją, buvo rizikos analizė ir yra sukaupta visa statistika, pasiremiant tą analizę, ar tai gali uh, būti susiję su um, Schengeno nustatytais reikalavimais, kuomet ir įspėjimas dėl, dėl pavojaus. Taigi, Parlamentui yra pateikia, pateikta informacija taip pat ir dėl deklaracijų. Dek, viena iš deklaracijų yra um, dėl to, ką um, bičiuliai iš Lietuvos pasakė, kad tai yra tikrai politika, kur nėra precedento. Lenkijos delegacija aiškiai išdėsto visus techninius ir logistinius uh, reikalavimus, kurių reikėtų laikytis tam, kad būtų įvyktos visos šiandieno sustarimo sąlygos. Kad tai būtų iš tikrųjų tik tai dėl ryšių tarp žmonių viskas daroma, o ne dėl kokių kitokių tikslų. Taigi tai yra viso mūsų pasiūlymo pagrindas. Ir dabar, mėly, atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū panui Ježinski už pristatymą. Dabar žodis mūsų paskirtam pranešėjui. Ponas Triantas Silydis. Aš norėčiau patikoti komisijai ir pirmininkaučiai Lenkijai už tai, kad pristatė šią temą. Aš manau, kad e, pirmiausia kalbu komiteto vardu ir savo frakcijos vardu, sveikindamas komisiją, nes iš tiesų mes imamės uh, tokio dalyko, kuriuo iš tiesų siekiame palengvinti žmonių judėjimą. Mes esame komitetas, kuris siekia užtikrinti pagrindinės laisvės ir teisės. Todėl tai mums labai į temą. Šiuo atveju mes kalbame apie regioną, kuris e, priskirtinas de facto ES e, sričiai, nes praktiškai yra jos teritorija. Ir aš džiaugiuosi bendradarbiavimo su taryba sprendžiant šį klausimą ir manau, kad ši procedūra pripaži, pripažįstant pasienio regiono Kaliningrado sritį bus užbaigta sėkmingai. Ir bet kokiu atveju aš džiaugiuosi ir laukiu kolegų reakcijų. Ir po to mes galėsime aptarti išsameu šį temą. Dėkoju. Pranešimas iš tikrųjų buvo trumpai pristatytas ir tai labai gerai, nes diskusijoms mes turime tik 20 minučių, o dabar e, matau, kad dar nori pasakyti kolegų. Pone Ždanoka. Dėkuoju, pirmininkė. Aš kaip šešilnė e, pranešė ir e, kalbėdama žaliųjų frakcijos vardu tik noriu pasakyti, kad šios pasiūlymus remiame Pati esu iš to regiono, iš vienos iš Baltijos valstybių ir iš tikrųjų mūsų, mūsų erdvėje sveikinu laisvą judėjimą. Taigi, geros sėkmės įgyvendinant šios pasiūlymus. Ponas Busutil. Dėkuoju, pirmininkė, PP viduje dar turi apsitarti dėl to, bet išklausęs šios dienos pristatymų nematau, kodėl iš mūsų pusės negalėtume paremti šių pasiūlymų taip pat. Ar dar kas norėtų padaryti pastabų, pasisakyti? Nėra daugiau pasisakančiųjų, nėra daugiau reagavimo į pranešėjo, šešėlinės pranešėjos ir EPP koordinatorios pasisakymus. Galime perti prie kito darbo tvarkės klausimo. Ar tvarkoj, pirmininkaujant į Lenkiją, komisija tam pritarė tvarka. Tai periname prie bendros diskusijos e, dėl Šengeno teisės aktų rinkinio. Čia penktasis ir šeštasis darbo tvarkės punktai dėl Šengeno aky vertinimo mechanizmas e, skirtas tikrinti, kaip laikomas iš šiandieno akį sukūrimas tokio mechanizmo. E, vienas klausimas, turime e, šios ryties ekspertą tarp mūsų parlamentarų, pona Koelio. Taigi turime apsvarstyti, kaip mes stiprinsime tikrinsime, kaip laikomasi Šengeno e, taisyklių. Eina kalba apie tiesiekros pasiūlymo dėl įvertinimo mechanizmo e, pataisų. E, Šios pasiūlymus pateikė komisija, o paskui suteiksime žodį ponui Koelio ir tikiuosi, kad turėsime laiko ir padiskutuoti ponia Belinda Paik ar Monika Mušaver iš e, komisijos norėtų pasakyti. Ačiū pirmininkė, aš esu Belinda Paik, gal ir kolegė norės pasakyti, e, bet aš pati noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi galėdama pasakyti komitete. Aš e, Home generaliniam direktorate dirbu su migracijos ir sienų klausimais e, norėčiau e, pristatyti rugsėjo 17 e, dienos dokumentą dėl vertinimo mechanizmo ir taip pat keletą žodžių apie Šengeno sienų kodekso. Aš tikiuosi, kad mūsų pateikti tekstai padės jums pa, išsiaiškinti, ką mes turime galvoje. Keletą žodžių apie kontekstą. Parlamentas puikiai suvokia, kaip svarbu ES piliečiams e, turėti galimybę pasinaudoti judėjimo laisvę saugioje ir sienų nesuskirstitoje Europoje. E, mes galvojame, kad nors ir į gilį, ir į plotį Šengeno mm, zona staruoju metu labai plėtėsi, atėjo laikas pažiūrėti į įvertinimo mechanizmus, pažiūrėti, ar galėtume juos padaryti veiksmingesnius. Na ir Šengeno valdysenos mechanizmų veiksmingumas kaip tik ir yra tos problemos, e, kurias mes bandome spręsti Daug apie tai rašoma spadoje, dėja, ne viskas remiasi tą analizę, kurią mes esame atlikę. Mūsų pasiūlymai atitinka tai, ką mes jau pareiškėme savo komunikate dėl migracijos gegužės e, ketvirtą dieną su birželio mėnesio vadovų tarybos išvadomis, išvadomis bei taip pat su Liepos mėnesio rezoliucija. Mes kalbame apie keletą dalykų. Pirmasis yra susijęs su vertimo mechanizmu, antrasis susijęs su sienų kodeksu ir su ribotomis galimybėmis laikinai iš naujo taikyti pasienio kontrolę. Na ir e, trečiasis klausimas, ypatingai svarbus parlamentui, yra susijęs su politinėmis gairėmis to, kaip veikia Šengenas. E, Pradėsiu nuo vertinimo mechanizmo. Kaip žinote, jau spalio mėnesį pateikėme pasiūlymą perkelti vertinimo mechanizmą uh, į tokį praktinį ir prevencinį instrumentą. Pereitų metų pasiūlymai, uh, lapkričio mėnesio pasiūlymai komitete jau yra buvę uh, apsvarstyti šiame komitete. Dabar mes kalbame ne apie to pasiūlymo pakeitimus, nes tai turėtų būti svarstoma bendro sprendimų procedūros e, metu. Mes tiesiog dabar tą pasiūlymą tiesiog papildome. Teisės pagrindas šiuo atveju yra sutarties 77 straipsnis. Jūs ir savo rezoliucijoje e, akcentuoja kad tai yra tinkamas teisės pagrindas šiam pasiūlymui. Žinome, kad kelios valstybės narės laikosi kitokio požiūrio, tačiau mes vis tik ir toliau norėtume, kad būtent 77 straipsnis būtų tuo pagrindu ir džiaugiamės parlamento parama. E, na, o kalbant apie vertimo mechanizmą, mes ypatingai atsispirime nuo 13 ir 14 straipsnių. Jūs matote, kad mes e, savo pasiūlyme šiuos elementus e, išspausdinome riebesnių šriftų ir tai rodo, kad tai yra naujieji pasiūlymo elementai. Kitaip sakant, mes e, stengiamės eiti truputį toliau negu kad įvertinimas ir kalbame apie tai, kad valstybės narės, kurios patenka į sunkumus, turėtų susilaukti paramos valdant jų išorės sienas. Taigi, jeigu valstybėje narė iškyla rimtas problemas, negali pagal Šengeno akį įgyvendinti savo įsipareigojimą, ES agentūros, tokios kaip Frontex, turėtų suteikti joms techninę paramą. Ir tikimasi, kad tokie veiksmai situaciją ištaisys. Tačiau, jeigu to nepavyktų padaryti, tai ES galėtų nuspręsti, kad kai kuriuose, prie kai kurių ES e, vidaus sienų trumpam ribotam laikui ir trumpom apimtim galėtų būti atnaujinta sienų kontrolė. E, kalbėdami apie galimybę iš naujo pradėti taikyti e, sienų kontrolę, mes tada atsigrėžiame į galimą Šengeno sienų kodeksą. Ir ten taip pat kalbame, kad išskirtiniais atvejais prie vidaus sienų galima iš naujo taikyti sienų kontrolę. Jau ir dabar yra galimybė e, ribotam e, laiko tarpui e, tokią kontrolę įvesti. Ir tai numatyta 22, 3 ir 4 Šengeno sienų kodekso straipsniuose. Eina kalba, žinoma, apie išskirtinės aplinkybės. Vienintelis pagrindas laikinai įvesti tokią kontrolę yra rimta grėsmė viešai politikai ar vidaus saugumui. Ir mes e, ten sakome, kad e, tų grėsmių įvertinimas turėtų būti atliktas ES lygmenių. Mes manome, kad nepakanka e, vien tik tai tokias grėsmės buvimo. Turi būti pademonstruota, kad tokių sienos kontrolės priemonių įvedimas yra svarbi ir rimta priemonė kuri rimtai gali padėti išspręsti šias grėsmės. Ir tai yra labai svarbu pabrėžti. Mes taip pat siūlome ir man regis visai tinkamai siūlome, dabar, kai šiandienas e, jau sustiprėjo, subrendo, kad e, pasiūlymas įvesti sienų kontrolę vėl e, turėtų būti priimamas Europos lygmenių. E, Šengeno erdvės teikiamais privalumais naudojasi visi ES piliečiai, tad sprendimai šio klausimo turi būti priimami nuosekliai. E, valstybės e, narės turėtų turėti galimybę vienašališkai įvesti sienos kontrolę, jeigu jos susiduria su ypatingomis aplinkybėmis, sakysime, teroristiniais išpoliais. E, Liepos mėnesį Švedija labai trumpam laikui buvo įvedusi sienos kontrolė po įvykių Norvegijoje. Norvegija tai irgi buvo padariusi. Tais atvejais, kai reikia veikti e, nedelsint valstybės narės, e, laikinam e, laikotarpį iki penkių dienų gali įvesti tokias E, sienos kontrolės priemonės, kurios paskui, prašant valstybė narė, gali, gali būti toliau pratestos. E, savo komunikate mes taip pat norėtume pasiūlyti, kad parlamentas ir taryba periodiškai svarstytų, sakysim, kartą per šešis mėnesius šengeno funkcionavimo reikalus. Kitaip sakant, visą laiką pažiūrėtų, kaip šengenas veikia. E, Mes galėtume suteikti pagrindą tokiai diskusijai, pateikdami kas šešis mėnesius informaciją apie tai, kaip šiandieno sistema veikia, kokias problemas reikėtų spręsti. Aš manau, kad tai įgalintų mus, tarybą, parlamentą ir komisiją, pasimokyti iš klaidų, e, numatyti problemas, e, pasidalinti informaciją, nesusitelkti ties atskiromis e, problemomis, bet E, suformuoti ilgalaikį požiūrį, užtikrinantį, kad šiandienas iš tikrųjų veiktų veiksmingai. Ačiū, panė Paik, dabar pasiklausysime pranešėjo, ponė Kalio, ir tada suteiksime žodį prie manikančio šalies atstovai, taigi ponas Kalio. Ačiū, panė pirmininkė. Taigi, Mes visi manome, kad dabartinis vertinimo mechanizmas yra netinkamas ir jų nepakanka, bet jau didžioji dauguma e, mano taip. Didžioji dauguma e, mūsų kolegų mano, kad reikėtų visą šią, šį mechanizmą padaryti paprastesniu ir veiksmingesniu. Mes norime skaidr, e, skaidraus, veiksmingo ir tinkamo šiandieno mechanizmo taikymo. Taigi, tai yra Europos parlamento tikslas nuo to laiko, kai komisija pateikė pirmąjį e, teisės akto pasiūlymą 2009 metais. E, specializuota taryba e, praėjusiu metu mėnesį pritarė šiam pasiūlymui ir atkreipė dėmesį tai, kad e, kontrolė turėtų būti sustiprinta, atsižvelgiant į tą faktą, kad valstybės narės e, pakeitė Šengeno e, zonos e, nuostatas. Ir reikia atsižvelgti toje mechanizme į teisinės e, spragas ir trūkumus. Aš norėčiau padėkoti dar Europos parlamentui, kad buvo išnagrinėti visi sprendimai. 2010 metais komisija lapkričio mėnesį pateikė naują pasiūlymą. Ten buvo e, sutikta bendro sprendimo priimimo procedūra e, priimti sprendimus taip pat ir Europos parlamente dėl Šengeno zonos ir, ir Šengeno vertinimo mechanizmo. Taigi buvo pateikti įvairius pasiūlymai ir pakeitimai, kurie turėjo būti įtraukti į naują komisijos pasiūlymų paketą. Tai buvo jau pasakyta anksčiau. Pirmasis pasiūlymas yra susijęs su tuo, kad e, turi būti e, skatinamas Šengeno e, vertinimo mechanizmo sukūrimas. Komisijos pasiūlymai yra daugiau susiję su Europos parlamento pakeitimais. Ir mano pranešime e, taip pat e, pastebime, kad e, prieartėjama prie tos rezoliucijos, kuriam, kuriamis pateikėme plenarėme posėdyje. Tačiau bet kokiu atveju atkreiptinas dėmesys į tai, kad valstybės narys gali susidurti su papildomis problemomis. Todėl Frontex taip pat turėtų įsitraukti iš įvertinimo darbą. Ir buvo nustatyta galimybė laikinai nustatyti e, pasienio apsaugą arba uždaryti sienas. Dar vienas dalykas, mes e, patikėme e, pasiūlymą komisijai, mes norėjome teisinio pagrindo, pagal kurį būtų nustatomas šitas kontrolės mechanizmas. Tam reikia atitinkamo atskiro teisinio pagrindo jeigu e, Šengeno teisynas bus pakeistas, kaip čia yra aiškinama komunikate. Mes manome, kad šitie pasiūlymai leidžia mums e, atlikti tinkamesnį darbą ir, ir geriau vertinti Šengeno e, nuostatas ir sukurti geresnį Šengeno vertinimo mechanizmą. Mes manome, kad taryba ir komisija ir mes bendradarbiaujame, atliekame tikrai puikų, puikų darbą. Ačiū, ponė Koelio. Dabar išklausysime pirmininkaujančios Lenkijos. E, pirmiausia, teiksime jums žodį, o po to bus diskusijos. Nemažai e, parlamento narių paprašė žodžio. E, ir iš esmės e, norėčiau pasakyti, kad e, iš tikrųjų jūsų yra nemažai, kurie paprašė žodžio. Ir paprašyčiau, kad kiekvienas kalbėtų po tris minutės, kad spėtume viską pabaigti laiku. Taigi pradėsime nuo pana Busutilo. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti šiam pasiūlymui. Aš norėčiau padėkoti taip pat komisijos atstovai už perskaitytą pranešimą. Žinoma, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Koeliu. Aš iš esmės e, linkęs pritarti šiems pasiūlymams, nes aš manau, kad e, e, tai yra ES teisė užtikrinti judėjimo laisvę. Ir kiekviena skiria valstybė neturi turėti teisės arba neturi galėti savo nuožiūrą suvaržyti tas teisės, kurias suteikia ES. Tai iš esmės tai yra principo reikalas ir aš tikrai pritariu šiam pasiūlymui. Mano klausimas yra susijęs su e, praktiniu to mechanizmo e, vertinimo įgyvendinimu. Ypač kaip, norėčiau paklausti, kaip galima užtikrinti, kad e, sprendimai priimti ES lygių, o ne valstybių narių lygių, tai atkurti sienos apsaugą, būtų pakankamai skaidrus ir pakankamai pagristi. Taigi būtent norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mes visi apie tokius dalykus girdėjome. Anksčiau šiais metais mes girdėjome, kad Prancūzijos vyriausybė nori atkurti e, sienos, pasienio kontrolę su Italija. Aš a, a, suprantu, kad a, pagal šį naują scenarijų nebebūtų įmanoma Prancūzijos vyriausybei savo nuožiūrę atkurti pasienio kontrolės. Žinoma, tai puiku. Tačiau kokie saugikliai yra ES lygių, e, kurie užtikrintų, kad ES lygių priimti sprendimai neleistų uh, Prancūzijai priimti tokių vienašališkų sprendimų ir kad tie ES lygių priimti sprendimai būtų uh, pakankami, pavyzdžiui, Prancūzijai būtų skaidrus ir pagristi. Pavyzdžiui, uh, kalbant apie grėsmę visuomeniai, ar kitas grėsmės. Iš esmės, tokie sprendimai pagristi yra dažniausiai subjektyviais argumentais, o ne objektyviais. Čia šis klausimas yra daugiau komisijai. Ir galbūt pranešėjas galėtų šiek tiek paaiškinti šį, šį klausimą. Sensiu. Domnule președinte, consider că... Ačiū pirmininkė. Manau, šis naujas teisėjų kūrinis paketas, kurį pristatė komisija, uh, patobulins Šengeno sistemą. Deja, taip pat galvoju, kad jis nepakankamai dar pertvarkys Europos mm, laisvo piliečių judėjimo erdvės e, mechanizmo veikimą. Nauji komisijos pasiūlymai, kai ką mm, perima iš to, ką Lybė komitetas yra siūlęs. Tai yra Čia svarbiausi elementai būtų tie, kad yra numatomas sankcijų ir pagalbos mechanizmas valstybėms narėms, kurios nesugebėjo laikytis šios ryties teisės nuostatų tokia sistema ir atsižvelgiama į tai, jog atitinkamos valstybės narės, Frontexas ir komisija turi imtis atitinkamų veiksmų e, prieš tai, kai tos sankcijos yra įvedamos. Mm, tokia pagalba bei sankcijos gali būti naudingas būdas paskatinti valstybės narės, kurios yra Šengeno narės, greičiau ir efektyviau įgyveninti Šengeno teisyną. Tai taip pat gali padėti išspręsti tokias situacijas, kuomet iškyla problemų valstybėms narėms. Čia aš norėčiau paminėti konkretų klausimą. Pavyzdžiui, kad valstybė narė negali būti e, išvaryta iš Engeno erdvės. Mes remiame tokią mintį, nes viskas turi būti sprendžiama Europos solidarumo dvasia. Kitas dalykas, e, galima tik apgailę stauti, kad Europos komisija neparėmė Europos parlamento minties, jog reikia vieningos sistemos Šengeno valstybėms narėms ir šalims kandidatėms, kad vieni, vienoda sistema būtų taikoma. Tol, kol um, yra taikomos skirtingos sistemos, iškils, aišku, dvigubų standartų problema, kas prieštaroja solidarumui ir vienodam traktavimui. Dabar kalbant apie tam tikrų saugiklių apsaugos priemonių klausimą ar vidinių sienų atkūrimą, visa tai aišku paremta prielaida, neginčiama prielaida, jog turi būti užtikrinta e, absoliuti judėjimo laisvė. Taigi vidaus sienos gali būti atkurtos tik tai išimtiniu atveju ir tik tai laikinai. Todėl komisijos pasiūlymas pateikia ir teigiamų aspektų, bet taip pat ir tokių aspektų, kurie kelia susirūpinimą. Pozityvų yra tai, kad pagal naują mechanizmą bet, sprend, bet kokiam sprendimui atkurti vidinės sienas reikės um, sprendimo europinių lygmenių. Tai aišku yra pozityvus pasikeitimas palyginti su ankstesnė situacija, kuomet kai kurios valstybės narės galvoja apie vienašališką vidaus sienų atkūrimą, pavyzdžiui, Prancūziją ar Daniją paminėčiau. Tačiau mūsų frakcija neramina tai, jog komisijos pasiūlyme yra numatyta, jog tokie sprendimai bus priimami komitologijos pagrindu. O tai reiškia, kad e, gali būti, jog parlament, Europos parlamentas nebus įtrauktas į diskusijas ir faktinį sprendimų prieimimą. Juk mes žinome, jog mm, parlamento vaidmuo, Europos parlamento vaidmuo komitologijos procedūroje yra ribotas. Kitas dalykas, kuris mus neramina yra tai, kad, pavyzdžiui, grėsmės visuomeniai apibrėžimai yra įtraukiami ir dalykai susijęs su migraciniais rautais. Tačiau taip neturėtų būti. Čia viskas turėtų būti paremta solidarė europinė migracijos rautų valdymo politika, kuri apimtų ir pasienio priežiūrą. Pane Weber. Ačiū pirmininkė. Šiuo klausimu tikrai kyla daug emocijų. Prisimename tai, kuomet šis klausimas buvo iškeltas parlamente, nebūtinai iš komisijos pusės tai buvo keliamas klausimas, tai buvo viena šalia veiksmai kai, kai kurių valstybių narių. Taigi, džiaugiuosi, kad dabar šis klausimas iš komisijos pasiekė jau ir parlamentą. Uh, Labai džiaugiuosi, kad ir komisija atsižvelgia į daugelį mūsų pranešėjų pateiktų rekomendacijų ir kad būtent yra galvojama ir apie tą Mm, ypatingą sienos kontrolę, tas nuostas, kokios būtų taikomas ateityje. Labai svarbu, kad komisija aiškiai pasakytų, kad tai būtų įmanoma padaryti tik tai, kuomet iškyla grėsmė visuomenį viešai tvarkai. Ir čia, ką kolega Busutil pasakė, aš irgi sakyčiau, kad tikrai kiek tie kriterijai būtų objektyvus, vis tiek yra tam tikras subjektivumo elementas. Galbūt iš šio požio taško tikrai būtų geriau, kad kažkas neutralus, pavyzdžiui, komisija priimtų sprendimą, o ne valstybės narės, kurias irgi valdo šiek tiek jų emocijos ar jautrus aspektai. Pavyzdžiui, dėl Prancūzijos ar Italijos. Prašom man pasakyti tuo medanijos atveju, kokia čia buvo grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai yra, koks ten tas argumentas, kuriuo jį pasiremė. Uh, Tikrai manau, kad komisijos pasiūlymas yra labai svarbus žingsnis į priekį ir aš labai tikiuosi, kad mes parlamente surasime galimybę dar patobulinti, patikslinti formuluotės, kad būtų galima išsaugoti visą Šengeno teisyną, nes manau, kad jis yra lygiai toks pat svarbus, kaip ir, pavyzdžiui, taip vadinamasis ekonominės valdysenos paketas ES ateičiai. Ačiū. Shadows. Dėkoju. Išklausysime dar šešėlinį pranešėjų ir pirmiausia, ponė Latvard. Thank you. Thank you very much, uh, Chairman. Uh, like my colleagues are... Dėkoju pirmikė, kaip ir kolegos sveikinu naująjį dokumentų rinkinį, ypatingai tai, kad jisai rimtai remiasi mūsų parlamento ir pranešėjo Koelio atliktų darbų per šiuos metus. Taigi šis paketas yra ir skaidresnis, ir veiksmingesnis, įvertinant rizikas ir užtikrinant priežiūrą reikalavimas, kad būtų parengti veiksmų planai Frontex atžvilgių. Taigi e, yra čia ir raginimai e, siekti tam tikrų sankcijų įvedimų. Būtent tą kryptimį ponas Koelio ir dirbo ir tai yra gerai. E, svarstant pono Kalio pranešimą, aš jau savo laiku sakiau, kad e, paremtina, kad tas, tos dvi vertinimo sistemos e, suartėtų, kad ir kriterijai, ir taikymo sritis kandidatėms e, siekiančiams tapti Šengeno sistemas narėmis ir jau esančiams narėms būtų taikomi vienodi. Žinoma, kovas korupcija su organizuotu nusikalstamumu neturi būti užmiršta, tai nėra ES valstybėse narėse nežinomi reiškiniai. Tikiuosi, kad e, galėsime čia truputį dar daugiau padirbėti. Dar e, viena mintis, e, e, ties, kurias sustojau ir kur matau įdomią perspektyvą, yra galimybė jungtiniai karalystė ir airiai būti įvertintoms Ir čia reikėtų žiūrėti ne tik kai, e, į Junktinės karalystės ir Airijos galimybę dalyvauti, bet taip pat ir kaip į galimybę kitoms valstybėms narėms įvertinti, kaip Junktinė karalystė ir Airija vykdo savo įsipareigojimus. E, konkrečiai šiandieno informacinės sistemos rytyje, policijos ir teismų bendradarbiavimas rytyje ir taip toliau. Aš e, turėjau galimybę pažiūrėti, kaip e, šie principai taikomi informacinių technologijų agentūros atveju. Visiškai aišku, kad parlamentas nori, kad teisės pagrindų būtų 77 straipsnis, komisija tam pritarė, mes norime bendro sprendimo prieimimo, E, aš taip pat tai remiu 70 e, straipsnio kaip e, teisės pagrindo tikrai nenorėčiau, bet čia atsidūrėme dilemo situacijoje. 77-asis užtikrina bendrą sprendimo prieimimą, 70-asis užtikrina galimybę Airijai ir Junktiniai karalystiai dalyvauti. Taigi čia mums dar reikės paieškoti tinkamo sprendimo. E, vėl prisimenu informacinių technologijų agentūros atveją. E, taigi dar kartą pakartosiu, labai svarbu, kad atsiranda teisė kitiems šiandieno nariams įvertinti Junktinę karalystę ir Airiją. Aš taip pat e, paminėsiu tą vietą, kur kalbama, kad kai kalbama apie kelionės dokumentų ir gyvenimo leidimų išdavimą, čia numatoma tam tikra gairių sistema. Mes atsimname, atsimname kas atsitiko. Uh, su leidimais gyventi, e, kuomet iškilo problema tarp Prancūzijos ir Italijos e, anksčiau šiais metais. Pane Ždanuka. Dėkuoju pirmininkė labai trumpai. E, mes taip pat sveikiname tą mm, ES lygmens mechanizmą, apie kurį kalbama. E, čia kalbama taip pat apie E, atvejus, kai reikia veikti nedelsiant, e, kai valstybės narės gali imtis e, ypatingų veiksmų, kad tas pasienio kontrolės įvedimas turi būti tik išimtiniais atvejais ir tik penkioms dienoms su galimybė pratesti tą laikotarpį. Aš kaip ir socialistų frakcija mm, atmetame sąsają su E, migrantais ir e, e, tarp, tarp migrantų ir grėsmių viešai politikai ir nacionaliniam saugumui. Mes pasakome taip pat už griežtesnės apibrieštis tokių dalykų kaip rimta grėsmė, vidaus saugumas ir taip pat rimti trūkumai kontroliuojant išorės sienas. E, tose apibrieštyse taip pat neturi būti nuorodos į imigraciją. Kalbant apie gražinimo e, procedūras, tai negali pasitarnauti e, vidaus ir išorės sienų kontrolės atnaujinimui. Kalbant apie procedūras, e, parlamentas turi būti įtrauktas, e, sprendžiant e, sprendžiant juos klausimus, kai reikia iš naujo įvertinti tam tikrų veiksmų taikymo galimybės. Kitaip sakant, komisija turi įtraukti parlamentą į šias procedūras. Pone Flotra. E, atsiprašau. Pone Keller, e, pritariu tam, ką, ką tik sakė kolegė e, Tatjana, mums kyla tam tikrų problemų, kai bandoma migraciją susijęti su viešuoju saugumu. Kodėl reikia taip akcentuoti tą dalyką? Mes nemanome, kad migrantai e, viešajam saugumui ir viešai politika kelia ypatingą grėsmę. Visiškai netaip. E, dėl e, dalyvavimo čia mes pritarėme komisijai, o dėl sprendimų, kurį valstybė norė gali ar negali įsivesti sienų kontrolę, Tai mums būtų svarbu, e, kad parlamentas taip pat gautų tą pagrindimą, visą informaciją, kodėl jie tai nori padaryti. E, dar vienas klausimas, e, kuris man lieka atviras, perskaičius pasiūlymą yra štai koksai, kas atsitinka, jeigu valstybė narė e, nepaklūsta sprendimui, kuris priimtas ES lygmeniu. Dėkoju, ponė Keller, dabar ponas Triofilydys. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcijos šiandien pranešėjo nėra, todėl aš e, tiesiog norėčiau pritarti komisijos pasiūlymui ir pasidžiaugti jo. O kalbant apie šiandieno teisybę, e, dėl to kad e, šiandieno teisėjų nutaikymė vertinimo mechanizmas bus nustatytas, bus neleidžiama valstybėms narėms e, vienašališkai nustatyti sienų kontrolės. Tačiau mano frakcijos nariai mano, kad e, komisija dar ne iki galo įsisavino šio reglamento temą, nes būtent mes susidurime su tais pagrindais, dėl kurių, pavyzdžiui, nustatoma šita sienų kontrolė. Tai būtent yra grėsmė visuomenė, viešos tvarkos, dideliai pažinimai ir visa kita. Ir e, tai yra išimtis iš laisvo judėjimo principo. Tačiau teisėkuros pasiūlyme yra kai kurios situacijos ap, aprašytos, kurios e, nėra galutinai priskirtinos tai grėsmiai. Pavyzdžiui, iš trečios šalies atvykstančių didelė grupė piliečių. Iš esmės šita, e, šitas migrantų arba iš tačiųjų šalių žmonių e, persikėlimas į Šengeno zonos valstybę, jis yra e, ne, ne iki galo apibrieštas ir neaiškus. Kitas dalykas - Frontexo vaidmuo. Tokiais atvejais, kai valstybės narės susiduria su tam tikrais trūkumais, prižiūrėdamas savo sienas, tai Frontexas turi padėti joms ir e, jos turi priimti Frontexo misijas. Ačiū, panas Bronksas. Ačiū. Komisijos atstovai pasakė, kad jeigu valstybė narė nesilaiko savo e, įsipareigojimų saugoti ES išorės sienų, tada ES turėtų nustatyti savo pačios mechanizmą, kuris saugotų tos valstybės narės sieną. Tačiau komisija nepasako, kokias galės turi ES, jeigu, pavyzdžiui, valstybė narė būtų per daug veiksminga, per daug saugo savo išorės sieną. Taigi, e, kas atsitiktų tuo atveju? Iš esmės, tokiu atveju gal netgi irgi nemaža grėsmė ir pavojus kiltų išorės sienams. Ir taigi, kitas dalykas, jeigu susidarytų E, išskirtinės sąlygos e, arba išskirtinė situacija, tai iš esmės ES lygių būtų saugoma ta išorės siena. Ir tačiau e, kaip apibrėžiama šita sienų apsaugos kompetencija? Iš esmės, jeigu pavyzdžiui, šios, šitas sienos būtų visiškai atviros. Ačiū. Pone Metijo. Merci, Monsieur le Président. Bien, moi, j'accueille favorablement une grande partie. Ačiū. Sveikinu didžiąją dalį komisijos pasiūlymo. Šengeno teisinas yra labai svarbus e, mūsų piliečiams, tačiau kaip prancūzė, aišku, galvoju apie tarybos vadovų darbą ir, e, pavyzdžiui, galimybę pasienio kontrolę įvesti, kuomet yra kritinė situacija. Uh, Manau, kad iš tikrųjų kalbame apie valstybių suverenumą ir čia ne komisija turėtų mm, siūlyti tokius klausimus. Iš tikrųjų, nei taryba, nei vadovų taryba neprašė to iš komisijos, taigi aš manau, kad komisija viršijo savo prerogatyvas šio pasiūlymą, pateikdama šį pasiūlymą. Dabar kalbant apie vidaus sienų atkūrimą, jeigu yra kritinė situacija, kas bus po penkių dienų, pavyzdžiui, jeigu valstybė narė įveda tą um, sienos kontrolę vėl prie vidaus sienos, kas paskui uh, vyksta. Aš įsivaizduoju, kad aišku būtų tam, tam pakankamai ilgas laikas, uh, iki būtų priimta bendra nuomonė uh, po, dėl tokios situacijos. Tai aš galvoju, kas vyktų, pavyzdžiui, tą laiką. Tarkim, jeigu iki penkerių metų netgi išsitęstų tas procesas. Um, Merci. Mrs. Botskurt. Ačiū, pane Boskurt. Dankjewel, voorzitter. Maar is al heel veel gezegd. Ik zal me... Ačiū, pirmininkė. Jau daug kas buvo pasakyta, taigi tik tai keletą mm, praktinių elementų palieščiau. Komisijos pasiūlymas yra jau antras pasiūlymas keisti reglamentą. Tai noriu paklausti, kaip tai dėrėtų su 2006 metų Šengeno kodekso pakeitimu. Aš ateidžiai stebiu situaciją, juk mes kalbame ir apie techninius dalykus. Ir tų pakeitimų yra labai daug. Taigi, ar šis pasiūlymas bus dar komisijos toliau plėtojamas ir pavyzdžiui, kaip įsivaizduojate, kokia būtų situacija konkrečios valstybės narės atveju, jeigu valstybė narė, pavyzdžiui, nesugebėtų kontroliuoti išorės sienų. Mrs. Gons. Pone Gons. Uh, uh, that... Ačiū. Aš irgi taip įsivaizduoju, kad tai yra jau paskutinis šiaudas, iš tikrųjų, tas vienas šališkas sienos, vėl sieno kontrolės įvedimas prie vidaus sienos. Aš įsivaizduoju, kad kaip tai būtų, jeigu atsitiktų uh, jeigu būtų tokia situacija ir nekarta jau čia buvo kalbėta apie tai, kad parlamentas teisingai pabrėžė, jog tie dvigubi standartai yra visiškai nepriimtini, reikalingi labai aiškus rodikliai ir kriterijai, kurie būtų keliami valstybėms nario, narėms, kurios norėtų prisijungti prie Schengeno zonos, kaip Bulgarija, Rumunija. Manau, kad mes turime labai aiškiai pasakyti, jog patvirtindami tą naują vertinimo mechanizmą mes nesutiksime su jokių dvigubų standartų taikymu. Viskas turi būti labai skaidru. Čia. Ačiū, ponė Vikstrom. Ačiū, pirmininkė. Kaip kolegė Weber pabrėžė, mes labai sveikiname pranešėjo poziciją ir komisijos pasiūlymą šio klausimu, bet taip pat turime omenyje, jog erdvė be sienų turbūt yra didžiausias ES pasiekimas. Tai yra tikrai apčiuopiama nauda mūsų piliečiams ir tikriausiai tai yra gražiausias sąjungos vienybės ir valstybių narių bendradarbiavimo simbolis. Savo pasiūlyme keisti Šengeno reglamentą, komisija apibrėžė reikalavimus, kuomet būtų galima laikinai atkurti pasienio kontrolę prie vidaus sienų, tačiau tai turėtų būti jau tik tai paskutinė priemonė, kuomet nebeįmanoma nieko kito padaryti. Tik tuomet turėtų būti tokia vidaus sieno, sienų kontrolė atkuriama. Uh, vidaus sienų atkūrimas ir esant kritiniai situacijai ir pasienio kontrolė turėtų būti laikina priemonė, nes priešingų atveju tai yra, taip tokiu būdu yra parodoma, kad tai yra pasitikėjimo nebuvimas visiškas ir tikrai labai svarbu, kad tas sprendimas būtų paliktas komisijai, kadangi jį gali neutraliai įvertinti situaciją. Taigi, kalbant apie dabar tą vertinimo mechanizmą dėl Šengeno teisino taikymo, aš remiu pranešėją Koelgę, kuri kuris e, išdėstė savo siekius, nes tikrai svarbiausias yra pasitikėjimas tarp valstybių narių, bet taip pat ir tarp valstybių narių ir komisijos. Ir būtent tai turime turėti omenyje kad nekiltų pavojus lais, laisvo judėjimo principui jokių atveju. Ir vertinimo sistema, tu, sistemoje komisija turi suvaidinti svarbiausią vaidmenį vertinant Šengeno sistemos veikimą, kad ne pačias valstybės narės vertintų Šengeno sistemą kolegų tik tai pagrindų, nes man atrodo, kad tuomet kiltų e, pavojus solidarumo. Aš taip pat remiu pranešėjo pageidavimą efektyviau panaudoti išteklius ir įtraukti Frontexą į rizikos analizę analizę. Jis taip pat ragina netaikyti dvigubų standartų. Vertinimo sistema turi būti e, paremta vienodais kriterijais tiek valstybėms narėms, kurios yra Šengeno zona, tiek, e, tiek šalims kandidatėms, kurios siekia narystės. Mes taip pat turime turėti omenyje, kad Šengenas yra ES simbolis, geriausias simbolis, o visa kita jau, aišku, turi būti tik tai e, paskutinis šiaudas į kritinėmis situacijomis. Ačiū, ponė Nedelčiava. Ačiū pirmininkė, aš taip pat e, pozityviai vertinu komisijos pasiūlymą, bet tik tai noriu pasakyti, kad e, bet koks mechanizmas, jeigu norime, kad jis būtų efektyvus, jis turi turėti aiškius e, tikslus ir labai aiškius kriterijus. Dabar dėl tikslų, man atrodo, tikslas čia su tuo vertinimo mechanizmu yra dvigubas. Visų pirma, sustiprinti pasitikėjimą tarp valstybių narių, tarp piliečių, dėl to, kad jų saugumas bus užtikrintas Šengeno zonoje klausimai, taip pat pasitikėjimas tarp ES institucijų. Čia reikia sustiprinti skaidrumą, mano manimu, tai yra esmė, nes ir tuose trijuose mano momentuose tai irgi bus labai aiški gyja. Noriu pasakyti, kad pirmą kartą turbūt Ir realiai turime, turėsime įvertinimo mechanizmą, kurį lydės labai konkrečios priemonės. Ir man atrodo labai svarbu, kad nuo pat pradžios turi būti taikomi vienodi kriterijai visiems, kad jie nesikeistų, kad to žaidimo taisyklės nesikeistų priklausomai nuo dalyvių, kad būtų skaidrumas visame procese. Tas skaidrumas, aišku, užtikrins ir vienodą visų valstybių traktavimą ir taip pat visų piliečių vienodą traktavimą, nežiūrint iš kokios valstybės narės jie yra. Antra, Antras dalykas dabar dėl pasienio kontrolės pakartotinio įvedimo prie vidaus sienų. Kas yra ta rimta grėsmė? Ar čia komisija pasiūlys kažkokius aiškius parametrus, kurie leis nuspręsti, ar iš tikrųjų yra reali grėsmė, kad galima būtų atkurti pasienio kontrolę prie vidaus sienų penkioms dienoms. E, iš tikrųjų, ta priemonė dėl uh, sienos, vidaus sienos atkūrimo tikrai turi, uh, kad turi būti tokie kriterijai, kad nebūtų vien politiniai aspektai įtraukti. Ir dar vienas dalykas, um, dėl komisijos pasiūlymo uh, pristatymo. Iš tikrųjų eina kalba ne apie tai, kad valstybių suverenumas bus apribotas, ne piliečių judėjimo laisvė bus apribota. Čia iš tikrųjų labai svarbu pabrėžti, kad tokia priemonė mes turėsime galimybę užtikrinti, jog mechanizmas būtų efektyvus, skaidrus ir geriau atlieptų piliečių poreikius. Ačiū. Honorable Crocetta. Eh, credo che i Dėkoju, panas Kročeta. Ačiū, pirmininkė. Iš esmės čia keliamas klausimas dėl ES piliečių laisvų judėjimo, jeigu bus tokia nustatyta sienų kontrolė. Nes e, iš esmės, e, jeigu tokia kontrolė yra nustatoma, tai taikoma ir ES piliečiams, ir trečiųjų šalių piliečiams. E, kartais tokia kontrolė yra taikoma e, terorizmo e, grėsmai užkardyti kartais e, organizuotam nusikalstamumui ir taip toliau. Aš manau, bet kokiu atveju, kad tai yra žingsnis atgal, jeigu mes pažvelgėme į dabartinę situaciją. Mes žengėme atgal nuo mūsų pasiekimo Europos Sąjungoje. Mes turime prisiminti, kad Europos sąjungą kūrėme kaip valstybių federalinę sąjungą. Žinoma, Galbūt Šengeno teisynas e, suvaržo valstybių narių e, suverenumą, tačiau be, e, antra vertus mes sukūrėme laisvo judėjimo erdvę. Ir tai yra Europos suverenumo erdvė. Vadinasi, mes uždarydami sienas apribojame ES piliečių laisvės. Ir todėl, todėl aš nemanau, sakykime, kad e, kovojant su nusikalstamumu reikėtų uždaryti sienas ir taip smarkiai ir neproporcingai apriboti ES piliečių teisės. Nes e, kartais sunku bendradarbiauti tarp valstybinio lygmenio, e, kai, kai vyksta mm, organizuotų nusikalstamumo tyrimas, kartais sunku gauti ir dokumentus atitinkamus. Viena valstybė narė gali imtis tokiu atveju priemonių, e, bandydama sulaikyti savo šalyje atitinkamus nusikaltelius. Taigi dabar kalbant apie e, migraciją. Kalbant apie Lampedūzos įvykius, apie, apie migrantų srautą į šią salą, mes, e, Italo, Italijos, Ispanijos ir Prancūzijos e, parlamentarai delegacijoje apsitarėme. Taip pat susitikome su Lampedūzos atstovais Ir mes nepastebėjome, kad e, būtų kalbama tokia atveju apie Europą, kurioje gerbiamos žmogaus teisės. Žmonės Lampedūzoje kaip e, gyvuliai buvo laikomi 2-3 mėnesius baisiausiomis sąlygomis prieš tai, kol jie buvo įleisti į Italiją. Tada e, jie gavo laikinąją vizą, atvyko prie Prancūzijos sienos ir ten prancūzai juos gražino vėl į Italiją. Tada vyko, kai kurie žmonės į Mentonį, Prancūziją, Prancūzijos policija juos ten sugavo, nes e, migrantai e, gyveno parkuose, palapinėse, paskui tie patys migrantai nukeliavo į kalnus ir ten bandė rasti prieglobstį. Tačiau tai nėra ta Europa, kurios jie tikėjosi. Iš esmės, e, manau, kad kovas su migracija arba migracijos stabimas mm, turi vykti ne Šengeno zonoje, ne mūsų vidinės sienos turi būti uždaros, bet išorinė ES siena turi būti saugoma labiau ir ten turi būti įmamasi priemonių. Taigi e, aš manau, kad e, prancūzai turėjo siūsti tos migrantus vėl gal į Tunisą, o ne į Italiją. Aš manau, kad turime visi veikti solidariai tokiais atvejais ir bendrai spręsti šią problemą. Taigi valstybės turi bendradarbiauti ir solidariai dirbti kartu. Uh, dank u, voorzitter. Um, ik moet vaststellen dat de commissie en de meeste collega's hier uh, blijkbaar. Ponas Klais. Dėkoju, pirmininkė, noriu pasakyti, kad ir, ir, ir komisija, ir kolegos yra susirūpinę laisvų asmenų judėjimo. Tačiau čia yra du aspektai yra. Du aspektais Šengeno e, aky, kuri leidžia mums ginti ir e, saugoti išorės sienas, jeigu valstybė narė negali tų sienų apsaugoti, tai kitos valstybės narės negali apsiginti savo vidaus sienų. E, nes e, kyla nelegalių migrantų grėsmė. Ir tokioje padėtyje visiškai pagrysta būtų atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Komisija pateikė pasiūlymą keičiant į taisyklės. Mes e, manome, kad tikrovė turėtų e, turėti galimybę pakoreguoti tuos gražius principus. Aš, e, kaip ir kiti kolegos šiandieną, norėčiau štai ką mm, paklausti. E, pakalbėkime apie padėtį, kai penkioms dienoms valstybė narė iš naujo įveda vidaus sienų kontrolę, tai tada paskatina komitologijos procedūrą, siekiant tą terminą pratesti. Tad ar aš teisingai suprantu, kad per pirmąsias šešias savaitės komisija turi laiko e, išanalizuoti padėtį, paskui atliekamas įvertinimas, pateikiami pasiūlymai ir visa ta procedūra gali užtrukti tris mėnesius. O ką turėtumėte daryti, jeigu susidurėte su neatidėliotina situacija? kas atsitiks po tų penkių dienų, kas e, įvyks per tą laiką, kai valstybė narė lauks komisijos e, e, patvirtinimo, kad galima pratesti tą terminą. Pane Lopes. Dėkoju. Aš manau, kad Europoje mes ilgai negalime uh, laikytis e, tos logikos, e, kad viskas, kas e, įvyksta, gali tapti rimta grėsme viešajai tvarkai. Vargu ar galime įsivaizduoti, kad didžiuliai nusikaltelių būrei staiga ims ir atakuos mūsų Europos tvirtovę. Iš tikrųjų, turime kalbėti tik tai apie išskirtinius atvejus tokius, pavyzdžiui, kaip kad e, situacija susijusios su karu Libijoje. Tad e, tie įvykiai, kurie privedė prie e, sienų kontrolės, sakyti, kad jie sukelia grėsmę viešai tvarkai, būtų tas pat, kaip sakyti, kad jeigu kas nors e, paprašo paramos iš ES, būtinai yra nusikaltėliai ar e, prekeiviai žmonėmis. Neturime leisti, kad tokia filosofija Europoje gyvuotų ilgai, nes e, saugumo deficitas Europos Sąjungoje apskritai yra Europos saugumo mechanizmo kaip tokio pasiekmė. Reikalas tas, kad ilgą laiką ES neturėjo prieglopščio politikos, e, ilgai užtruko ją formuojant ir e, kol e, tas mechanizmas, kuris padėtų išspręsti uh, šias e, problemas susiformuos iš tikrųjų, ES išliks tvirtovė paremta išorės sienų apsauga. Ir čia e, bendradarbiavimas su pasienio valstybėmis e, Viduržymė jūros regione įgyja ypatingą svarbą mūsų signalai, kad mes remiame demokratiją Alžyre, Tunise, Libijoje, kitur. Ta žinia, kurią siunčiame, sakydami, kad mes e, sukursime daugiau e, vidaus e, sienų kontrolės, nes kyla grėsmės viešai tvarkai. Tokie signalai, tiesą sakant, yra juokingi ir įžeidžiami. Žaidžiantys Jie nieko neturi bendro su Europos vertybėmis. E, e, tai iš tikrųjų yra skandalas. Nediskutuojame apie nacionalinį suverenitetą, kalbame apie nusikalstamumą. Ir kai e, teroristinis išpolis yra laikomas pretekstu kovos su krizė mechanizmai e, aktyvuoti nėra adekvatus, nereikėtų a, e, dabar svarstyti tokių mechanizmų, jeigu kompetentingos ministerijos būtų tinkamai atlikusios savo darbą ir susidorojusios su iškilusią padėtimi. Jeigu tai būtų buvę padaryta, nebūtų mums reikėję to mechanizmo, apie kurį dabar svarstome. Tai bloga žinia viduržymė jūros regiono šalims. Na, o dabar suteiksiu žodį komisijos atstovėms, prieš e, leisdami mūsų pranešėjui pasakyti. Dėkuoju, pirmininkė, aš pati keletą pastabų turiu ir leisiu kolegiai taip pat pasakyti apie tai, kaip veiks e, sprendimų prieimimo mechanizmas ES lygmenį. E, reaguodama į parlamentarų klausimus apie tai, kaip mes spręsime netidėliotinos padėties situacijas Visų pirma, pasakysiu, kad mes naujo vidaus sienų kontroliai įvesti nesiūlome. E, vienintelė priežastis tą padaryti yra rimta grėsmė vidaus saugumui ir e, viešajam saugumui. Taigi, taigi migracija nėra pakankamas e, pagrindas čia. Bet 23 Šengeno sienų kodeksas straipsnis sako, kad valstybė narė turi aiškiai pademonstruoti, kad e, laikinas e, sienų kontrolės atnaujinimas yra būtina ir proporcinga priemonė. Tad reikia ne tik tai grėsmę parodyti, bet e, ir pademonstruoti, kad tai tinkama priemonė toje konkrečioje situacijoje. Keletas parlamento narių argumentavo, kad mes taikome dvigubus standartus šalims, kurios dar nėra Šengeno zonos e, narės, e, skirtingai nuo, nuo Šengeno zono, e, zonos narių. Iš komisijos požiūrio taško skirtumo nėra. Šengeno įstatymai taikomi ir Šengeno šalims, ir šalims, kurios nori prisijungti prie šios zonos. E, vienas iš parlamentarų paminėjo gairės, kurias mes siūlome e, savo komitete. Ten yra kalbama apie kelionės dokumentus. Turiu pasakyti, kad prieš vasaros atostogas mes su valstybėmis narėmis diskutavome apie tas gairės, kurios galėtų mm, paremti Šengeno e, teisės aktų įgyvendinimą ir mes tikimės, kad iš tų diskusijų e, padarysime tam tikras išvadas dar iki šių metų pabaigos. Dar kartą akcentuoju, kad neina mm, kalba e, apie ginčą tarp valstybių narių suvereniteto ir komisijos galių. Valstybės narės sprendžia e, dėl grėsmių ir būtent valstybės narės atsako už saugumą, už savo žmonių saugumą toje šalyje. Tačiau uh, Senų kontrolės atnaujinimas gali nebūti tinkamiausia priemonė sprendžiant tas problemas. E, mes nenorime kištis į e, valstybių narių galimybę užtikrinti savo policijos veikimą ir sienų kontrolę. E, dabar kolegė pakalbės apie tai, kokie yra sprendimų prieimimo mechanizmai. Taigi, jeigu galėtumėte, sako pirmininkas, prašyčiau jūs trumpai pasakyti apie tai. Dėkui, komitologijos procedūros e, yra labai sudėtingos. Yra dvi procedūros, tai tyrimo procedūra, e, kuri būtų taikoma, jeigu planuojama įvesti sienų kontrolę ir tada e, komitetui būtų pateikiamas e, tos priemonės e, projektas, būtų informuojamas ir Europos parlamentas. 182 reglamentas reikalauja, kad komisija informuotų tarybą ir Europos parlamentą tuo pat metu. Komisija gali veikti tik tada, jeigu susirenka kvalifikuota balsų dauguma. Pritaranti tokiam veiksmui, jeigu to nėra, komisija procedūros patvirtinti, e, tos priemonės patvirtinti negali. E, Kalbant apie ypatingos svarbos procedūras, po penkių dienų komisija per kelias valandas e, turi galės priimti sprendimą. Neina kalba apie šešias e, savaitės, eina kalba apie kelias valandas, per kurias komisija nuspręstų ar pratesti sienų kontrolę. Tada komisija savo sprendimą perdotų komitetui, jeigu komitetas nepritartų, tai to negalima būtų pratesinėti. Nuo to, kai buvo priimtas sienų e, kodeksas, e, yra buvę 26 atvejai, kai valstybės narės e, norėjo sureaguoti į konkrečias situacijas. Ne vienu iš to atveju sienų kontrolė nebuvo įvesta ilgesniam negu penkių dienų laikotarpiai. Būtent todėl komisija ir siūlo penkių dienų laikotarpį. Mes manome, kad tai yra pakankamas laikas, kadangi yra numatyta pratesti jį. Porter. Ačiū dabar stiksime žodį. Vėl pranešėjai, ponai. Kvalio. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu aiškiai ir trumpai. Komisijos pasiūlymai yra tinkami, jie eina teisinga linkme. Aš norėčiau padėkoti komisijai už parodytą iniciatyvą, tačiau e, dar turime panagrinėti kelias detalės ir jas gal patikslinti ar pataisyti. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti tai, ką jau pasakė mano kolegos. Visų pirma, dėl dvigubų standartų norėčiau padėkoti komisijai už atsakymą, tačiau e, atsakymas turėtų būti aiškesnis ir jisai turėtų aiškiau atsispindėti dokumentuose, kad mes e, vis dėlto nepritarsime dvigubiems standartams. Tai būtent e, kalbant apie šalis kandidatės ir apie Šengeno e, zonos e, valstybės. Taigi dabar grįžkime truputį atgal. Ką mes stengiamės pasiekti? Mes stengiamės sukurti vertinimo sistemą, kuri tikrai veiktų. Kaip jau pasakė keli kalbėtojai ir manau, kad visai teisingai pasakė, valstybių narių tarpusavio kontrolė ar neveikia, nes nes kiekviena valstybė narė stengiasi kažkaip išvengti 100 procentų tų taisyklių laikymosi. Ir mes stengiamės įtraukdami Europos komisiją, e, e, agentūrą, tokią agentūrą kaip Frontex, mes norim pasinaudoti visą jų patirtimi ir žiniomis, kad sistema veiktų. Tačiau, jeigu norime, kad sistema veiktų, turime atsakyti į klausimą, kągi mes darysime, kai e, susidursime su problema valstybėje narėje. Šiuo metu mes vertiname sudėtingą problemą susijusią su išorės sienomis. Tačiau mes nieko negalime nuveikti, nes, nes negalime priversti valstybių narių geriau saugoti išorės sienų ir imtis priemonių. Mes turime sukurti tokią sistemą, kad e, toje valstybėje narėje, e, jeigu jį gauna informaciją, kad ta kontrolė, kurią jūs a, e, a, vykdote per savo išorės sienų, yra neveiksminga, tada valstybė narė turėtų imtis, imtis atitinkamų priemonių. Taigi, pasikartosiu, pirmiausia e, turėtų būti tas pedagoginis požiūris. Tai reiškia, e, Europos komisija, Frontexas turėtų padėti išspręsti valstybė nariai tą problemą. Tačiau, e, ką darysime tada, jeigu problema išlieka, ji neišsprendžiama. Jeigu problema išlieka, tai, tai yra saugumo problema ne tik toje valstybėje, bet ir kitose valstybėse. Nes jeigu išorės siena yra netinkamai saugoma vienoje valstybėje narėje, tokiu atveju e, problem, saugumo problemų kyla visai Šengeno erdvėjai. Todėl mes turime vėl atkurti sienų kontrolę e, Šengeno srityje. Kaip ponas, kaip ponas Ensijų pasakė, mes turime e, šitą kont, sienų kontrolę taikė tik, to, tik tiek laiko, kiek laiko reikia išspręsti saugumo problemą. Aš nežinau, ar komitologijos principas yra geriausias, e, norint priimti sprendimą dėl šios a, e, problemos pašalinimo. Taigi, ponia pirmininkė, mūsų problema, mano nuomonė, yra, a, e, yra būtent tas klausimas, kurį iškėlė ponas Busutilas. Ar mes kaip e, komitetas, kaip e, sąjunga galėsime kartu išspręsti problemą, kuri kilo vidaus saugumui vienoje valstybėje narėje? Aš manau, kad tai yra pagrindinis klausimas. Ir aš manau, kad mes turėtume rimtai pagalvoti apie šios problemos sprendimą. Aš tik tai tris dalykus pasakysiu apie tokį sprendimą. Pirmas dalykas, aš nežinau, ar mes turėtume taip ir daryti. Tai reiškia, jeigu mes, jeigu e, valstybės narės problemas spręstų Europos e, sąjunga, ne, nes e, kaip, kaip komisija pasakė, iš esmės, sienų apsaugos problemos, problemos sprendimai tai yra valstybių narių kompetencija. Tai dabar E, pažiūrėkime, kiekviena valstybė narė gali atkurti sienų kontrolę 30 dienų ir gali tiek kartų pratesti tą sienų kontrolę, kiek ji nori. Ar logiška manyti, kad taryba sutiktų e, šią sienų kontrolę sumažinti, sutrumpinti iki penkių dienų, kol bus suteiktas e, komisijos leidimas. Ar taryba tikrai pritars tokiam kontrolės sutrumpinimui. Aš norėčiau sustiprinti Šengeno vertinimo e, mechanizmą. Aš, aš manau, kad mums reikia į bendro sprendimo, bet reikia ir tokio sprendimą, kur, kuriam pritartų ir Europos parlamentas, ir taryba. Jeigu mes kovosime tarpusavyje per daug, tada mes e, rizikuojame nieko nelaimėti. Mes prarasime naują ES lygių e, taikomą sprendimą. Ir mes negalėsime išspręsti valstybės narės problemos. E, kažkas iš jūsų minėjo e, Norvegijos įvykis. Iš tikrųjų, tai yra puikus pavyzdys. Norvegija, Norvegijos vyriausybė atkūrė sienų kontrolę dviem dienom, 48 valandoms, nes E, nelabai suprato, kas gyvyksta. E, vyriausybė nežinojo, ar tai iš tikrųjų vienas yra šitas žudikas, ar yra e, nusikaltėlių tinklas. Todėl stengiasi užkirsti kelią kitiems nusikaltimams. Po to, kai buvo šitas žudikas sugautas, vėl buvo panaikinta sienų kontrolė. Tačiau kas būtų atsitikę, jeigu nebūtų surastas tas žudikas? Arba jeigu nebūtų padarytos tinkamos išvados, sakykime, nustatant, ar buvo nusikaltėlių tinklas ar ne. Kiekgi truktų situacija sienų kontrolė? Dvi, tris savaitės. Kiek laiko truktų ta sienų kontrolė? Ši sistema, kurią siūlo Europos komisija, Norvegija turėtų prašyti tada leidimo taikyti tokią sienų kontrolę E, iš Europos komisijos. Tačiau e, Norvegija nėra e, Europos Sąjungos narė. Ir jiems būtų neleista, Europos komisija neleistų jiems taikyti sienų kontrolės. Taigi, čia susiklosto tokia savotiška paradoksali situacija. Taigi mes norėtume išnagrinėti visas galimas situacijas. Iš esmės, e, ponia pirmininkė, aš manau, kad mes turime turėti ES lygių taikomą e, strategiją. Mes turime to, turėti tokią sistemą, kuri neutraliai ir objektyviai išnagrinėtų e, valstybių narių situaciją ir ES institucijos, daugiausia Europos komisija ir Frontexas, remiant Europos parlamentui, įpareigotų valstybės narės laikytis Šengeno teisino nuostatų. Taigi mes turime išlaikyti e, balansą, pusiausvyrą. Ir aš manau, kad e, lybe komitete ir Europos parlamente mes galų galę išspręsim tinkamai šį klausimą. Ačiū, ponė Koelio, mes vėluojame, kaip visada. E, aš mačiau, kad kai kurie Europos e, parlamento nariai nesutiko su pono Koelio argumentais. Aš matau, kad ponas e, e, Bosko pakėlė ranką. Tačiau aš suprantu, kad pranešėjas vis dėlto turi tarti galutinį žodį. Ir aš suteiksiu jums, ponė Boskurt, 30 sekundžių užduoti klausimų ir po to galės ponas Koelio atsakyti jūsų klausimą. Iš esmės, aš nenorėjau užduoti klausimo ponui Kari, aš norėjau e, gauti atsakymą iš komisijos į mano klausimą, e, va dėl to aš kėliau ranką. Suprantu. Taigi, jeigu norite paklausti komisijos, tada galbūt e, raštų užduokite šį klausimą, ar sutinkate su tuo. Iš esmės, tai yra visada priimtinas e, sprendimas. Tačiau e, truputį kvaila, kad aš čia sėdžiu, laukiu atsakymo ir nesulaukiu jo. Galbūt pakartokite savo klausimą komisijai ir jeigu komisija, jeigu, jeigu galės, tai trumpai atsakys. Mano klausimas, e, e, aš perskaičiu jį, aš peršiau jį e, olandų kalbą. Tai, tai yra e, dalis naujo pasiūlymo e, susijusio su 2006 metų e, Šengeno e, sienų kodeksu. Aš norėjau paklausti, ar buvo pateikti e, pasiūlymai dėl šio sienų kodekso? Ar e, kokie nors pakeitimai yra šio sienų kodekso 2006 metų? E, kitas dalykas, tiksliau klausimas yra susijęs su techninėmis detalėmis. Galbūt keičiasi sienų kodekso techninės detalės. Kaip komisija E, galės užtikrinti, kad valstybės narės nevengtų atsakomybės saugodamas išorės sienas. Nes visada yra galimybė, kurią pasinaudoja valstybės narės, e, atkurti sienų kontrolę. Aš matau, kad e, komisija gali atsakyti, ponė Moshammer. Čia nepersidengia tie pasiūlymai. 2011 kovo pasiūlymas, tai buvo techniniai pakeitimai, o čia yra politiniai pakeitimai. Vienintelis galimas persidengimas buvo tik tiek dėl 2006 metų pasienio kodekso. Mes jį priderinom prie Lisabono sutarties ir deleguotojų aktų. Tai uh, buvo kovo mėnesio pasiūlymas, pasiūlymo esmė. O daugiau, tai čia tikrai visiškai jokio persidengimo nėra, tai yra procedūriniai daugiau dalykai. Dabar dėl jūsų argumentų, kaip komisija gali pasirūpinti, kad valstybės narės padarytų viską, kas, ką prie jos privalo dėl e, sienų kontrolės. Na, valstybės narės privalo užtikrinti e, sienų kontrolę, jos gauna visą techninę ir finansinę pagalbą, o, o vidaus sienų kontrolės atkūrimas įga, įgalimas tik tai ypatingai išimtiniais atvejais. Ačiū, ponė Masamer, kad komisijos vardu paaiškinote situaciją ir trumpai tai padarėte. Dabar ponas Kešmen dėl viešo prieimo prie dokumentų. Visi atsimename, kad turėjome 2008 metų komisijos pasiūlymą, 2009 metais patvirtinti pakeitimai, tada Lisabono sutartis įsigaliojo, tada antras variantas e, pranešimo projekto, kurio laukiame iš mūsų pranešėjo pono Kešmano, kurį jis parengs šiuo klausimu skelbimas dėl pakeitimų pateikimo, tai yra spalio 10 diena, spalio 10 labai greitai, o bus balsuojama lapkričio mėnesį. Taigi, ponia Kašman, jums žodis. Uh, Ačiū, pirmininkė, noriu paklausti, kiek laiko mes turime šiam darbo tokias punktui. Numatyta buvo pusvalandis Tačiau esmė yra tokia, kad tai nėra paskutinis momentas, kuomet mes svarstome šį klausimą, dar bus ir koordinatorių susitikimas ir taip toliau. Tai kuo trumpiau galėtumėm šį klausimą aptarti, tuo būtų geriau, mes būtumėm labai dėkingi. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu trumpai. Taip kaip jūs teisingai pasakėte, nuo 2008 metų svarstamas šis klausimas į tą laiką Ir plenarinėje sesijoje buvo svarstamas tas klausimas, balsavimas buvo atidėtas, buvo gražintas šis klausimas toliau komitetui, kadangi taip yra įprasta pagal e, tą procedūrą, kuomet yra bendras sprendimas. E, nuo to laiko iš komisijos jokių veiksmų nebuvo, taryboje irgi mažai judėjimo, komisija nepateikė pakeisto pasiūlymo šiais metais komisija pateikė antrą pasiūlymą. Po to vyko diskusijos frakcijose. Dauguma frakcijų nusprendė, kad e, du pasiūlymus apjungsime. Tai yra antrą pasiūlymą integruosime į pirmąjį pasiūlymą. Ir tada parengsime naują pranešimą, ką aš ir padariau į tą laiką komisaras Šefkovič parašė pirmininkų suėgai. Man maloniai irgi vieną e, kopiją nusintė, taigi labai dėkoju už tai. Čia buvo kalbama apie 1049 reglamento pakeitimus, kad mes antrąjį pasiūlymą integruojame į pirmąjį pasiūlymą, čia mūsų buvo pasiūlymo esmė. Jis galvoja, kad reikia uh, reikia pakoreguoti tik tai antrąjį, tai vadinamai Lisabonos pasiūlymą. Ir po to jau platesnė peržiūra atidėti vėlesniai dienai. Dauguma frakcijų nusprendė, kad yra netinkamas variantas, tikrai visiškai nepriimtinas netgi variantas, kaip mes galime pasakyti savo piliečiams, kad atsisakėme vienintelės realios politinės galimybės pakeisti reglamentą 1049. Um, laikantis parlamento rezoliucijų priimtų dar 2006 metų nuostatų, ar Sargentinė Hautala pranešimo nuostatų. Pranešimas buvo patvirtintas šių metų rugsėjį absoliučia balsų daugumą. Iškėlėme šį klausimą juridinėje tarnyboje kad komisija nesprendė to klausimo, tai yra uh, Lisabono sutarties atitinkamas punktas dėl agentūrų ir ir kitų e, struktūrų, Europos banko, teisingumo teismo, Frontex ir taip toliau ir taip toliau. Mes paprašėme e, parlamento tarnybų e, teisinės nuomonės ir labai greitai buvo jų pateiktas aiškus atsakymas, tai yra mūsų teisinė tarnyba pasakė, kad pagal 15 straipsnio trečią dalį ir ketvirtą dalį, yra tiesiogiai nustatyta, kad ES institucijos, agentūros ir kitos tarnybos turi e, laikytis e, teisinių nuostatų dėl viešos prieigos prie dokumentų. Ir teis, mūsų teisinė tarnyba taip pat pasakė, kas yra labai svarbu, kad yra 44 e, taisyklės ketvirta dalis parlamento darbo tvarkos taisyklėse, kur yra pasakyta, kad tai, jeigu eina kalba apie komisijos pasiūlymus ar valstybių narių pasiūlymus, kurių tas pats tikslas yra, tai o, per. Tai turi būti pateiktas tas tekstas parlamentui ir parlamento tas lausimas būtų aptariamas viename pranešime. Ir čia mes pateikėme savo pakeitimus dėl visų teisėkurnių rezoliucijų. Tai aš esu garantuotas dėl to, ką sakau. Ir savo rašte pirmininkų suėgė aš pabrėžiau, kokia yra mano pozicija ir teisinės tarnybos, kokia yra pozicija. Taigi pakeitimų, sakyčiau, būtų apie 53 visus galite juos matyti, visomis kalbomis išversti kalbant dėl Sargentinė Hautala pranešimo, sakyčiau, kad yra, turi būti numatytas aiškus ryšys tuo tą temą ir iš tų 53 man pateiktų pakeitimų 43 yra tiesiogiai susijęs su Argentinį pranešimu. Tai gal tiek, nes aišku bus klausimų. Noriu pasakyti dar kartą, kad dauguma frakcijų e, mane parėmė, už ką aš labai dėkoju. Žinau, kad EPP e, šešėlinių pranešėjų e, susitikime praeitą savaitę pasakė, jog e, kyla tam tikrų susirūpinimą keliančių klausimų pranešėjų, tačiau esmė yra aiškus Argentinė Hautala pranešimas. Tai yra pagrindas. Ir aišku visa jurisprudencija ir aišku visos rezoliucijos, kurias patvirtino parlamentas. Ačiū. Aukų užtendė. Dėkuoju, ponė Kašvanai, už jūsų spartų ir glaustą pristatymą. Dabar išklausysime šešėlinių pranešėjų, bet prieš tai, ko gero, suteiksime žodį komisijos ar tarybos atstovams, jeigu jie norėtų pateikti savo pastabų. Komisija, prašau. Uh, Dėkuoju, labai trumpai. Komisija e, laikos kitokios nuomonės negu pranešėjas dėl 53 e, Lisabonos sutarties straipsnio tiesioginio taikymo. E, taigi reglamentą pritaikant prie sutarties mes turėtume vis tik tai veikti pagal 2008 metų pasiūlymus. Komisija galvoja, kad mes nedelsiant turėtume įgyvendinti minimalius sutarties reikalavimus, e, išplėsdami dabartinio reglamento taikymo sritį, o jau kitame etape galvoti apie e, reglamento keitimą. Ir komisaras e, Šefčiovičius būtent tai išdėstė, kalbant apie Sargentinį Hautalą pranešimą. Ir vėliau, na, o dėl e, pasiūlymų turinio dabar aš nenorėčiau šiuo metu pasisakinėti. Pirminkauti Lenkiją tarybos vardu nenoriu pasakyti, dėkui, dabar pradėsime mūsų narių diskusiją, pradės šešėlinį pranešėją ir pirmiausia, ponė Somer. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. E, pranešėjas e, parašo aiškinamoje dalyje, kad e, komisijos antras pasiūlymas turėtų būti integruotas į pirmąjį jos pasiūlymą. Ir tai yra jo pranešimo esmė. Tačiau iš tikrųjų yra taip, kad mūsų frakcijoje iškeltas prioritetas kad šis reglamentas turėtų būti suderintas su Teisingumo teismo teism, praktika. O tai yra truputį kitas dalykas. Mes manome, kad iš tiesų turėtume išnagrinėti antrąjį komisijos pasiūlymą, o, o vėliau aptarti ir pirmąjį komisijos pasiūlymą. Taip aš prisijungiu prie mūsų AFKO komiteto nuomonės, kuriame taip pat sakoma, kad 2008 metų ir 2011 metų komisijos pasiūlymai yra e, e, lygia, lygia grečios praktiškai e, teisėjai kurios procedūros. Iš esmės čia yra išvada teisės tarnybų. Iš esmės čia aš būčiau, būčiau atsargesnė, nes Vokietijoje pas mus sakoma, kad kad yra du teisininkai, jeigu sutinka, tai e, penkios nuomonės pasigirsta. Nes e, iš esmės aiškinti įvairiai galima e, teisės aktus. Vice, aš taip pat pritariu vicepirmininkui Šafkovičiui, kad Kešmano pranešime aptariami daug punktų, kurie nėra tiesiogiai susiję su visuomenės galimybė susipažinti su institucijų dokumentais. Čia iš esmės e, yra truputį painiavos ir čia mums kyla problemų. Mūsų e, e, frakcijoje, pavyzdžiui, kalbant apie tą tarp institucijų susitarimus arba, arba ombudsmeno statutą, nes visą tai norima įtraukti į naują dokumentą. Kitas dalykas, atsižvelgiant į konkurencijos problemas, kai mes apsaugosime privačių įmonių E, duomenis. E, Europos parlamente mes turime nu, nuolat atkreipti dėmesį į intelektinės nusavybės apsaugą. Ir čia turėtume būti atsargesni e, su raginimais skelbti viešai tokius konfidencialius duomenys arba intelektinės nusavybės informaciją. Ir iš esmės tie dokumentai gali būti netgi dešimties tūkstančių puslapių dydžio. Tačiau šiuo atveju mes kalbame daugiau apie to, tokių dokumentų e, turinį, o ne jų dydį. Ir aš manau, kad e, reglamente turėtų būti e, sukurtos tinkamas taisyklės, kurios užtikrintų skaidrumą konkurencijos srityje. Taigi e, aš norėčiau e, pabrėžti, kad pranešime e, pranešėjas tikrai siekia tinkamų tikslų, aš to neginčiu. Tačiau pranešimas dabar pasidarė truputį mažesnis palyginti su ankstesniu ir man atrodo, kad truputį kosmetinių pakeitimų padaryta. <laughs> Ne, iš esmės, jų šešėlinių pranešėjo sustikime, aš tai jam pasakiau pranešėjai, jis neturėtų būti šokiruotas mano minčių. Uh, Man didžiausia problema yra apibrieštis. Taigi, kas yra tie slaptiniai dokumentai, kas yra ta slapta informacija. Čia šiuo atveju niekur nepajudėta. Iki šiol tos apibrieštis yra pakankamai neaiškios. Kitas dalykas - išlaikytas reikalavimas, kad būtų vienas portalas, kuriame būtų galima supažinti su tokiais dokumentais. Aš manau, kad tai yra e, pakankamai neįgyvendinamas e, dalykas, čia bent jau taip atsargiai pasakyčiau. Taigi pranešėjas e, daug ko nepakeitė ir man atrodo, kad jis nori savo antroji pranešimu priversti tarybą dėrėtis platesnėme kontekste ir abu komisijos pasiūlymus sudeda į vieną. Tačiau čia šiuo atveju kyla ir teisinių problemų. E, jas, tuos pasiūlymus sunku suderinti su pačiu pranešimu. Ir dabar e, prie išvados perinom, mes Hautalos pranešimui pritarėme PP e vardu. Ir buvo nesunku pasiekti kompromisu su ponia Hautala. Mes taip pat norime, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir kad visuomenė galėtų susipažinti su dokumentais ir kad būtų neribojama galimybė susipažinti su dokumentais. Uh, Tačiau tokiu atveju e, galbūt tai nėra labai e, įgyvenimas dalykas, nes e, informacija būtų visuomenė tiksliau būtų tiesiog mm, perpildyta tą informaciją, nes dokumentų yra labai daug. Man atrodo, kad yra tam tikrų dalykų, kurie verčia peržiūrėti 1049 reglamentą. Ir ir e, Teisingumo teismo e, praktikoje taip pat minimi kai kurie pakeitimai ir e, komisija taip pat atsižvelgia į tą teismo praktiką savo antrajame pasiūlyme. Man atrodo, kad mes turėtume iškelti kaip prioritetą šitą antrąjį pasiūlymą ir neturėtume suplakti to antrojo pasiūlymo su 2008 metų pasiūlymo, nes kitų atveju mes nepasieksime bendro sprendimo, nes dauguma uh, po e, plenariniam posėdžio įvykusio balsavimo e, gražino e, toliau šį pranešimą svarstyti ir visuomenė tikrai negavo jokios naudos. Dėkoju. Dabar žodis, ponė Vikstrom. Dėkoju, pirmininkė. Labai trumpai pasisakysiu, nors aš manyčiau, kad šią temą parlamente reikėtų plačiai padiskutuoti. Sveikinu uh, pono Kešmano parengtą pranešimą, pritariu jo ambicijoms ir tikslams ir galiu pasakyti, kad galėčiau paremti daugelį jo pasiūlytų pakeitimų. Visi turėtume savęs paklausti štai ko. Kam priklauso tie dokumentai? Ar mums, ES parlamentarams, apskritai politikams, ar galbūt ES eurokratams, o galbūt piliečiams. Galbūt jie, jiems priklauso tų dokumentų teisės. Aš manau, kad turėtume padaryti viską, kas įmanoma, visi mes turėtume padaryti viską, kas įmanoma skaidrumui padidinti. Džiaugiuosi galėdama dirbti su ponu Kešmanu, siekiant pažengti keletų žingsnių dar toliau šią linkmę. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Luksemburgo teismo a, sprendimus įgyvendinant šį reglamentą pačioje pradžioje, tas skaidrumas tačiau nuėjo priešingą kryptimį ir tai kelia nerimą. Teismai leidžia komisijai padaryti e, bendrą iš ankstinį sprendimą dėl tų dokumentų prieinamumo. Ir e, kai tik tai e, nusprendžiama, kad dokumentas priklauso tam tikrai dokumentų kategorijai, institucijos gali nuspręsti, kad e, tas dokumentas turėtų būti e, slaptas. Tai visiškai kertasi su 2001 metų reglamento nuostatomis. Todėl aš e, pritariu panui Kešmanai, kai jisai sako, kad reikėtų išbraukti nuostatą, kad kai kurie, e, dok, e, kai kurie dokumentai, kai kurios dokumentų kategorijos neturėtų patekti iš šio reglamento taikymo srity. Aš sakyčiau, kad kiekvienas prašymas susipažinti turėtų būti svarstomas atskirai. Dėkuoju, tiek norėjau pasakyti, palaikykime ryšį ir dirbkime toliau. Pirmininkas, iš tikrųjų, klausimas vertas diskusijų, e, verta apie tai kalbėti ir iš tikrųjų tokia diskusija vyksta ir ne pirmą kartą, gana išsamei e, ir e, iš dalies taip pat ir konkrečiai dėl to, kad buvo priimtas Europos e, teisingumo teismo sprendimas, e, dėl to atsirado ir antroji Kešmano pranešimo versija. Taigi ir toliau šį klausimą svarstysime. E, ponas Dėjom, dėkoju, pirmininkė, turiu pasakyti, kad ne tik tai ponė Zomer yra šešėlinė pranešėja, aš taip pat esu savo frakcijas paskirtas šešėlinė pranešėjai. Pirmininkas atsiprašau. Na, tiesą sakant, ne visiškai suprantu šios diskusijos, nes savo pareiškimus mes kartojame ir kartojame vėl ir vėl. Eurobarometro pranešimuose mes matome, kad ES e, visuomenė vis labiau nusisuka nuo ES ir tai yra gaila, nes iš tikrųjų yra nemažai dalykų, kurie nusipelno mūsų piliečių susidomėjimo. Antra vertus, yra aktyvių piliečių, kurie nori daugiau žinoti, jie imasi kažkokių pastangų, nori e, kažko paklausti Europos institucijų, sako, ne, ne, tai neprieinama informacija. Ir šia prasme aš visiškai sutinku su ponu Kešmanu ir uh, ponė Viksim, kad yra nepaprastai svarbu mums būti kuo atviresniems, jeigu norime priartėti prie savo piliečių. Pone Zomer, žinoma, taip pat teisi, kai sako, kad e, apibrieštis kol kas yra e, gana abstrakčios ir, ir neaiškios, bet e, antra vertus, čia galima pažengti ir kitą kryptimį ir pasakyti, kad kai kurie naudojami terminai vis dar leidžia juos interpretuoti taip, kad uh, leistų blokuoti informaciją piliečiams. Taigi šia prasme reikia prie jų sugrįžti, galbūt e, pateikti pakeitimų, bet apskritai kalbant mes remiame pranešimą. E, kitos dvi problemos, apie kurias aš anksčiau esu kalbėjęs, kai mes anksčiau diskutavome dėl šio klausimo, e, mane šiek tiek neramina išlaidos, su kuriams susidurs piliečiai, čia reikėtų atidžiau panalizuoti. Ir taip pat e, ta problema, kad jeigu nori teikti paraišką, turi būti labai labai tikslus. Piliečiams neturėtų būti pernelyg sunku pateikti paraišką, net jeigu jis nežino to dokumento numerio, nežino, kur tas dokumentas yra, jis turi turėti galimybę užduoti klausimus. Ir būtent mes, institucijos, turime turėti prievalę tą informaciją jam pateikti bet apskritai remiu mūsų pranešėjo atliktą darbą, džiaugiuosi ir linkiu jam stiprybės e, per ateinančias savaitės. Ponas Alfano, kiek suprantu, ponė Alfano, taip pat regis yra šešienį pranešėja Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Kešmanui už e, didžiulį atliktą darbą, siekiant skaidrumo ir galimybės susipažinti su dokumentais. Jeigu mes nesugebėsime užtikrinti, kad piliečiai patys galėtų susivokti, ką mes čia darome, dėl ko mes čia sprendžiame ir ką, tai tada nebus demokratijos. Ir mes toliau praradinėsime mūsų piliečių pagarbą. E, deja, tas antipolitikos judėjimas stiprėja ir menkas dalyvavimas Europos parlamento rinkimuose tai tik tai pademonstruoja. Aš e, remiu mintį, kad dėl abiejų komisijos pasimų reikia pasisakyti abu kartu, e, dėl abiejų kartu, drauge. E, skaidrumas yra nepaprastai svarbus, kovojant su korupcija. Aš pati rengiu pranešimą apie organizuotą nusikalstamumą. Tiesą sakant, komitete Strasbūrė kaip tik jam buvo pritarta ir ten daug yra kalbama apie kovą su korupcija. Aš ir pati teiksiu pakeitimų, kuriais sieksiu, kad būtų užtikrintas ES lėšų panaudojimo atsekamumas. Aš manau, kad skaidrumas, galimybė susipažinti su dokumentais e, e, visuomeniai e, yra geras būdas pademonstruoti, kaip galima tvarkyti reikalus visuomenės labai. Ir turiu pasakyti, kad pilnai remiu pranešėją ir jo pranešimą. Sofija Entvelt. Dvi pastabas. Visų pirma, ponė Zomer e, sakė, kad neturi būti neribotos prieigos prie dokumentų. Man regis niekas to ir nesiūlo. Bet mes iš praktikos žinome, kad e, vyriausybės piknaudžiauja konfidencialumo taisyklėmis ne tam, kad apgintų gyvybiškus interesus, bet tam, kad galėtų užglaistyti tuos dalykus, kuriuos yra padarę. Tokius dalykus, kurių neturėjo padaryti. Mes matėme CŽV e, e, kalinių perdavimo atveju matėme, kad e, iš e, Wikileaks informacijos paaiškėjo, kad kai kurie dalykai galbūt iš tikrųjų buvo pagristi, bet kai kurie buvo padaryti vien tik tam, kad galima būtų paslėpti neteisingus veiksmus. E, kitas dalykas e, yra susijęs su teroristų finansavimu e, sekimo programa. Jūs žinote, kad dėl banko domenų perdavimo mes jau esame sudarę sutartį su amerikiečiais ir dar iki prasidedant dėrybams tarybos teisės tarnyba paskelbė teisi, teisinę nuomonę dėl to, ar verta tokias dėrybas apskritai pradėti. Tai, kad tas dokumentas iš vis egzistavo, pasiekė mano ausis, tad aš paprašiau, kad tas dokumentas būtų paviešintas, nes jis buvo labai aktualus siekiant susitarimo. Negalėjau susipažinti su tuo dokumentu, e, jo labiau nebuvo e, prižadėta, kad e, jis bus paviešintas ir E, dėl to vis tik e, tas reikalas nukeliavo į teismą, teismo byla dabar vyksta. E, argumentai buvo, kad paskelbimas to dokumento galėtų trukdyti santykiams su JAV ir todėl negalima jo atskleisti. Tai argumentas, nemanau, kai jisai iš tikrųjų tinkamas, bet vis tik tai. Įdomu tai, kad pereitą mėnesį per klausimų šiuo klausimu taryba jau patikė kitą pretekstą, kitą pateisinimą. Mes negalime atskleisti šio dokumento, nes nėra naujo pasiūlymo dėl Europos Sąjungos terorizmo finansavimo sėkimo sistemos. Ir todėl tas dokumentas turi išlikti slaptas. Kiek aš suprantu, jeigu yra teikiamas kažkoks teisėkuros pasiūlymas ar pasiūlymas dėl naujo teisės akto, tai jo pagrindas turėtų būti neslaptas, o viešas. Taigi, e, mes matome, kad informacija specialiai yra nuo mūsų slepiama ir tai aiškiai demonstruoja, kaip e, konfidencialumo e, sumetimais yra piknaudžiaujama. Tai sakau poniai Zomer. Dabar žodis ponui Kešman, kaip pranešėjai. Atsiprašau, aš turėjau pasakyti, pana Samar e, kalbėjo apie vicepirmininką Šefčovič. Pasakė, kad ji pritarė jam. Ir tie pakeitimai, kuriuos aš sudėjau savo pranešime, yra platesni. Aš pasakyčiau, kad komisaras Šefčovič savo m, mm, rugsėjo 26 dienos rašte kalba apie mano ankstesnį pranešimą kuris po to buvo atnaujintas, e, pakeistas. Taigi tie dalykai, apie ką jis kalba, jau yra pasenę. Jis galėjo kalbėti apie tą prane, mano dabartinį pranešimą, kuris yra viešai prieinamas internetu nuo rugsėjo pirmos dienos. Taip pat noriu pabrėžti, kad kalbant apie taip vadinamą lisbonizaciją, nėra nei vieno Europos teisingumo teismo sprendimo šio klausimu iš viso. Taigi pasakyti, kad reikia tai padaryti, kad mes laikytumėmės teismo sprendimo, yra neteisinga. Aš pritariu poniai Samer dėl to, kad reikia paisyti teisinių nuomonių. Aš neteisininkas, tačiau aš atsižvelgiu į teisinę nuomonę ir arba su ja sutinku, arba nesutinku ir taip darau, vadovaudamasi savo politinę liniją. Ta ir čia darau. Įdomu yra pamatyti, kaip teisinė tarnyba pritarė mano pozicijai. Tačiau aš buvau politiškai pasirengęs priimti tokį sprendimą, net nežinodamas, ar jie mane parems ar ne. Nes juk eina kalba apie politiką, apie um, teisę teisės pripažinimą ir stiprinimą. Ir um, būtent uh, atsižvelgiant Europos teisingumo teismo jurisprudenciją ir uh, daug, mūsų parlamento uh, daugumos patvirtintomis rezoliucijomis yra būtent, kad tai būtų įtraukta į reglamentą ponas De Jong ir ponė Vikstrom, ponė Alfano sakė, turime būtent dabar aiškiai pasakyti savo piliečiams, ką mes darome ir kodėl mes tai darome. Pono Dejong, ponė Samer, vėlgi noriu pasakyti, kad jeigu kažkur aš neaiškiai pristačiau savo mintis, aš esu pasirengęs toliau su jumis dirbti tam, kad aiškumas būtų užtikrintas. Žinau, kad kartais mūsų požiūriai galbūt kiek išsiskiria, bet pradžiai visų pirma pasakykime, ką mes galėtumėm patobulinti tuo, ką aš pristačiau. Nes, Samer, uh, pradžiai nepasakiau, kad visos politinės partijos, aš iš tikrųjų pasakiau dauguma, labai aiškiai pasakiau dauguma ir taip pat pridūriau, kad EPP kiek atsiriboja nuo mano požiūrio tam tikrais aspektais. Taigi, kad būtų užfiksuota protokolė, noriu aiškiai tai pasakyti. Jeigu būsiu priversas daryti su taryba, gerai, kažkas turi tai padaryti, nes kol kas. Uh, jie labai ryštingai nesugeba dėrėtis. Slaptumo prezumcija niekada neturėtume su tuo sutikti. Mes negalime taip pat sutikti su tuo, kad būtų dokumento kategorijos. Mes turime taikyti reglamentą ir ypač ketvirtą straipsnį, kad dokumentas būtų analizuotas tuo metu, kai jis yra taikomas, jeigu jį negalima viešai paskelbti dėl e, kažkurios tai iš tų kelių išimčių. Uh, ar galbūt dėl to, kad yra viešasis interesas, kuris neleidžia to padaryti, tai tuomet tai aiškiai reikia pasakyti ir jokios slaptumo prezumcijos negali būti. Nes, kaip sakiau, tikrai mielai dirbsiu, e, tobulindamas definicijas kartu su jumis. Vėlgi, norėčiau vieno bendro portalo, vieno bendro e, prieigos. Uh, kanalo, kad būtų galima įrašyti kažkokią dokumentą ir aiškiai matyti jį, kad būtų galbūt kažkoks tai registras, kad piliečiai galėtų naršyti po tą informaciją. Mes nenorime užme, užpilti informacijos ant piliečių, mes norime, kad jie turėtų galimybę, piliečiai, nevyriausybinės organizacijos, žurnalistai, pilietinės visuomenės atstovai, kad turėtų galimybę prie tų dokumentų um, prieiti. Tai Tai būtų prieiga prie dokumentų, prie susitarimų, kas yra teisės aktų pagrindas. Dažnai mes neturime tos galimybės prieiti, šią sofį sakau, prie tokių dokumentų. 2001 metais, jeigu pirminėme reglamente parlamentas nebūtų įtraukęs nuostos dėl tarp institucinio susitarimo, dėl galimybės parlamentui prieiti prie dokumentų, tai tikriausiai tas tarp institucinis e, susitarimas niekada net nebūtų ir patvirtintas. Na ir galiausiai komisijai tikrai daug metų dirbu kartu su jumis, tikrai labai um, mielai um, prisimenu tą bendrą darbą, bet aš atsimenu anksčiau komitete, kuomet buvo daromos nuorodos, pavyzdžiui, į sutartį dėl ES veikimo ir konkrečiai 15 straipsnį, kaip ir kitus, mums buvo pasakyta, kad tokie pakeitimai nėra būtini kad iš tikrųjų visas Lisabonos klausimas bus išspręstas, negaliu teisingai, net tiksliai prisiminti, kaip tai buvo pavadinta, kaip priedas, kaip e, santrauka dokumentų. Jeigu Lisabonizacija tokia svarbi, tai kodėl komisija laukia pusantrų metų iki iki to pasiūlymo. Aišku buvo, kad um, parlamentas tikrai vers tarybą dėrėtis ir noriu tikrai priminti ir tarybą ir noriu priminti kitiems parlamentarams, kurie yra čia, kad mes esame tiesiogiai išrinkti padaryti būtent šį darbą. Turiu omenyje um, bendrą sprendimų prieimimą. Parlamentas yra ignoruojamas daž, ar uh, tiesiog jo yra naudojamas tik tuo met, kai tai yra patogu 27 valstybėms narėms. Tačiau mes esame tiesiogiai išrinkti ir sutartis mums suteikia labai aiškes bendro sprendimo e, teises, e, kur e, galime kartu leisti teisės aktus ir ne mumis pasinaudojant būtų priimami teisės aktai. Thank you, thank you, Mr. Cashman. I mean, we are really in delay. Ačiū, ponė Kašmanai. Mes iš tiesų jau užtęsėme per ilgai, ponė, ponė Zomer. Kalbėkite trumpai, jau ponios prieibė atėjo nes mes e, turėsime galų galę baigti posėdį. E, o e, kiekvieną kartą mes girdime skundus, ponė pirmininkė, paskubėkime, todėl paskubėkime, prašau. Aš kalbėsiu trumpai, aš norėjau pabrėžti. Tai, kad mes nenorime nuslėpti dokumentų nuo visuomenės. Mes visoje Europoje gyvename parlamentinėje demokratijoje. Yra mūsų atstovai išrinkti į regioninius nacionalinius parlamentus ir šiame Europos parlamente. Posėdžių dokumentai yra visiškai prieinami. Būtent šiame parlamente galima internetu sekti kiekvieną posėdį. Aš nežinau jokio kito parlamento, kuris būtų toks skaidrus, kaip yra Europos parlamentas. Man svarbiausia yra, kaip mano kolegė iš liberalų pasakė, kad e, būtų užtikrintas skaidrumas, nes kaip e, kolegė jau, e, jau kartą pasakė, iš esmės skaidrumas geriausias vaistas nuo korupcijos. Ir ši, iš esmės su skaidrumu dirbdama aš galiu tik tai pasakyti, kad mes galime tik tai priartėti prie visuomenės ir kovoti su neigiamas visuomenės apraiškomis. Tačiau aš manau, kad mes negalime priekaištauti Europos institucijoms, kad yra nuslėpiami dokumentai. Yra tam tikras procedūros, dokumentai, kurių mes negalime pateikti visuomeniai. Yra tam tikri dalykai, dėl kurių nusprendžia valstybės narės, ką, e, pavyzdžiui, dėl kurių nors dokumentų publikavimo ar ne. Ir taryboje mes girdime tokių sprendimų. Iš esmės, aš, aš, aš norėčiau pasakyti, kad mes tai siekiame skaidrumo, žinoma, dar daugiau galime šį bėtą nuveikti, turime atsižvelgti teisingumo teismo praktiką. Šitą skaidrumo politiką priderinti prie Lisabono sutarties nuostatų. Ir aš manau, kad mes neturime priekaištauti vieni kitiems, kad vieni nori daugiau skaidrumo, kiti mažiau skaidrumo. Tai iš esmės yra tik tai populizmas. Su to mes nenorime Ačiū, ponė Zomer. Ačiū, tačiau nepradėkime vėl diskusijos. Tačiau vėlgi, ponė, mm, Kešmanai, jums paskutinis žodis, tačiau kalbėkite trumpai. Ir pagal protokolą e, pranešėjas turi paskutinį žodį. Aš sutinku su daug kuo, ką pasakė ponė Zomer. Ji galbūt e, e, patikė savo požiūrį kitiems pranešėjams, tačiau viskas priklauso tik nuo mūsų. Jeigu institucija nenori dėrėtis, na, mes norime pasinaudoti visomis galiomis, politinėmis ir institucinėmis, kad ši institucija turėtų dalyvauti dėrybose. Ačiū, kad jūs kalbėjote taip trupai. Dabar reikia priminti, kad pakeitimai turi būti pateikiami iki spalio 10 dienos. Taigi dabar ponas Prybė kalbės apie terorizmo finansavimo sekimo sistemą temą. Tai yra naujas darinys, sukurtas pagal sutartį su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Taigi dabar suteikime jam iš karto žodį. Chairman, thank you very much and good afternoon, ladies and gentlemen. I'm aware that... Dėkui, panai pirmininkė. E, žinau, kad laiko nedaug, tad e, nekalbėsiu tiek ilgai, kiek ketinau. E, jūs turite mūsų parengtą komunikatą. Parengėme jį po diskusijų, kurios vyko priimant e, susitarimą su JAV dėl terorizmo finansavimo sėkimo sistemų. Kalbant apie mm, Europos terorizmo finansavimo sėkimo sistemą, aš manau, e, visų pirma turime klausti savęs, ar reikia mums tokios sistemos ir kokia jinai turėtų būti. Ir antra, kaip mes galėtume prisidėti e, prie to, kad sumažintume asmens duomenų, kurie perdodami trečiom šalims apimtis. Komunikate mes gana detaliai išdėstome galimos tokios europinės sistemos e, elementus, e, aprašome turimas e, alternatyvas, e, kalbant konkrečiai ir apie duomenų apsaugą, e, duomenų saugojimą ir taip toliau, ir apie galimybę panaudoti dabartinės jau egzistuojančias sistemas tam pasiekti. Komunikate mes taip pat akcentuojame, kad šiais biudžeto suvaržymo laikais turime pažvelgti į bet kurio mechanizmo finansinę pusę kad, tokia, e, kad toks mechanizmas e, nebūtų per nelyg brangus ir nepareikalautų per didelių biudžeto išteklių. Taip pat bandėme iškelti dar vieną esminį klausimą savo komunikate. O konkrečiai taikymus rytis, e, jeigu apsispręsime dėl tokios sistemos, tai ar mes duomenys naudosime tik tai kovoje su terorizmu ir jo uh, prevenciją, ar taip pat juos taikytume kovodami su rimtais nusikaltimais, tame tarpe tarptautiniais e, nusikaltimais. Mes taip pat e, patiekėme tam tikrų pasiūlymų, kaip tokį mechanizmą reikėtų kurti. Atmetame tiek e, grinai europinį, tiek grinai nacionalinį tokios sistemos kūrimo principą. Taip pat sakome, kad lieka e, dar pakankamai daug atsakytinų klausimų. E, spręsti juos draugė reikėtų su e, Europos parlamentu ir valstybėmis narėmis. Reiktų iš vis susitarti, ar tokio mechanizmo iš viso reikia. Ar jūs galvojate, kad Europos terorizmo finansavimo sėkimo sistema galėtų veikti draugė su kitomis šalimis? Taigi, tai nėra koks nors komisijos pasiūlymas, net neužbėga už akių e, klausimai, ar tokios e, sistemos apskritai reikia. Mes visų pirma atliksime poveikiai vertinimą ir apsispręsime, ar komisija e, ką nors siūlys ar nesiūlys. Tas komunikatas yra tiesiog pirminio etapo ankstyva diskusija dėl tokio mechanizmo galimybės. Dėkoju. E, einame tiesiai prie reikalo ir suteikiu žodį pranešėjui ponui Alvaro. Ačiū, ponė pirmininkė, aš puikiai suprantu, kad mes vėluojame. Aš norėjau tik tai pasigilinti kelis punktus. Pirmiausia, konkrečiai e, pasigilinti į tai, ką Prybė, ponės Prybė pasakė, kad e, būtina tokia sistema, aš manau, kad tai yra nebejotina. Ir bet kokiu atžvilgiu, tiek politiniu, tiek kitokių, mes galime bet kokią atveju tvirtinti, kad tokia sistema tikrai yra reikalinga, kovojant su terorizmu. Kitas dalykas, nepaisant šito komisijos vertinimo ir prieštaringų nuomonių, vis dėlto šita sistema veikia ne taip, kaip mes norėtume, ypač kalbant apie tos žmonės, kurių duomenys ir informacija apie juos yra pateikiama. Mes jau e, daugiau negu metus mes su e, Vokietijos e, duomenų apsaugos pareigūnų diskutuojama, e, kok, kokie duomenys turi būti labiau apsaugomi ir ką mes turime pateikti savo kolegams už Atlanto. Iš esmės aš norėčiau pasakyti, kad visos frakcijos sutartį, sutarė, kad nenorėtume vis dėlto teikti neapdorotų duomenų, ta prasme, duomenų serijų į Junktinės Amerikos valstijas. Ir mes norėtume labiau patikslinti tą informaciją, kurią teikiame. Kita, kitas dalykas, jeigu mes norime, kad ši sistema būtų vertinga, tada Europos parlamentas turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad mes norime sistemos, kuri patikslintų, išgrynintų tuos duomenys Niekas e, nekalbėjo Europos parlamente apie TFTS e, e, sistemą, žinoma, ir pasigirsta tokių balsų dėl šito sustarimo dėl TFTS. Tačiau mes nekalbame apie nuosavą Europos sistemą. Nes, galėčiau lažintis, niekas nenorėtų atskiros e, TFTS sistemos, tai yra mūsų Europos e, sistemos, su kuria mes galėtume išgrįninti, atsijoti tos duomenys, kuriais mes keičiamės. E, žinoma, pasigirsta kartais ir balsų, kad, sakykime, ta sistema nėra tobula, kad ten yra tam tikrų programinės įrangos klaidų yra. Kitas dalykas, e, mes e, e, kalbame apie tokią sistemą, kurią bandytume sustabdyti tokius nusikaltimus kaip prekyba žmonėmis, kaip narko, prekyba narkotikais ir, ir kitus nusikaltimus. Ir, mm, kaip jau kiti kolegos sakė, aš pritarčiau komisijos pasiūlymams, jeigu e, jie priartėtų prie komisijos e, norų. Tai būtent, kad mes galėtume e, patikslinti tuos duomenys. Tačiau kokį teisinį pagrindą pasirinktume tai? Ar tai būtų 87 straipsnis, tačiau nėra, ar 16 straipsnis, tačiau nėra tai nurodyta pranešime. Dabar išklausysime šešėlinį pranešėjų, ponė Zybel kurz zu machen. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Aš taip pat esu uh, e, sukresta uh, e, to pono privės klausimo, ar apskritai mums reikia tokios sistemos. Uh, aš esu viena iš, to, iš tų uh, parlamentarių, kurios nori atskiros uh, sistemos. Nes tai yra vienintelė priemonė, kurį mes galime sutrukdyti, kad Junktinėms Amerikos valstybėms būtų teikiamos uh, duomenų serijos. Uh, duomenų blokai. Ir todėl man tas klausimas tikrai nesuprantamas. Kas mane sutrikdė komisijos pasiūlymuose, kad e, būtent peržengiami įgaliojimai. Mes e, pareikalavome per metus pateikti e, teisės aktų pasiūlymą, kai mes galėtume patikslinti tuos duomenys, kuriais keičiamės su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Komisija niekada nenorėjo svarstyti kitų alternatyvų E, išskyrus SWIFT susitarimą. Iš esmės, e, tai, dėl ko mes dabar diskutuojame, jau peržengia susitarimo dėl SWIFT įgaliojimų ribas. Ir aš norėčiau vis dėlto e, aptarti šį klausimą. Taigi, klausimas yra, ar mums reikia naujos institucijos, ar mums reikia naujo pastato, naujų sudėtingų kompiuterių. Jau iš esmės šis klausimas išspręstas, nes įmonės VIFT jau perdoda tuos duomenis. Šiuo atveju e, svarbiausia yra, kad mes galėtume suorganizuoti taip šitą, šitą pasinaudojimą do, do, dokumentais ir duomenimis, kad galėtume išgrininti tos duomenys. Tai yra teikti tik tuos duomenys, kurie būtų ir tikslesnė, ir atitiktų mūsų interesus. Todėl aš manau, kad mes turėtume pritarti šiai sistemai, nes taip galėtume. E, išvengti, kad būtų, keičia, būtų siunčiami labai daug duomenų blokų į Junktinės Amerikos valstijas. E, Pane Albrechtai, šiandienis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, susidomėjęs perskaičiau komunikatą ir panas Prybė pasakė, kad žinoma svarbus dalykas yra ir biudžeto klausimas, e, į kurį mes turėtume atkreipti didesnį klausimą. Ir, ir dabar norėčiau paklausti, ar komisija iš tiesų pakankamai dažnai imasi spręsti tokius klausimus, kurie yra tikrai reikšmingi, tačiau dėl kurių niekas nekelia reikalavimų. Tai būtent mes turime pasakyti, kad mums neįdomi tokia sistema, kokią kūrė, pavyzdžiui, amerikiečiai. Mes nenorime tokios sistemos Europoje. E, kuria būtų, pavyzdžiui, teikiami Swift'o e, duomenys e, paketais, kad būtų galima, sakykime, atsekti terorizmo finansavimą. Aš manau, kad labiausiai turėtų būti kreipimas dėmesys į tai, ko mes reikalavome. Tai būtent kaip mes galėtume išgrininti tos duomenys iš privačių duomenų bankų. Uh, ir e, teikia tos duomenys tik tai atsižvelgdami į savo e, konstitucinius reikalavimus, kad nepažeistume jokių teisės aktų nuostatų. Ir e, galbūt tai būtų viena iš galimybių, sakykime, privačiams įmonėms leisti dalyvauti vykdomose tyrimuose ir e, naudotis bei siūsti atitinkamus duomenys su tais nusikaltimų tyrimais. Aš manau, kad mes aiškiai turėtume pasakyti, kad e, mes e, turėtume vis dėlto akcentuoti tą duomenų išgrynimą, tikslinimą ir Remiantis ES teisę, mes turėtume tik tai pagristais atvejais, kai yra tikrai pagristas įtarimas pateikti atitinkamus duomenys. Ir tai e, būtų, sakykime, patvirtinama mūsų politikos prioritetai, o ne taik, daromas nuolaidos e, tarptautinio lygių. Safintfeld. Ačiū. Pirmininkė, turiu pasakyti, kad turime idealų politikos plovimo pavyzdį čia kokie aš tik tai per savo darbo metus Briuselėje mačiau. Niekas komisijos neprašė tokią sistemą parengti. E, kaip ponė Sipal ir pasakė, susitarimas su JAV buvo tik tai su ta sąlyga, kad po metų bus pasiūlymai dėl duomenų išėmimo. Tai paprastas dalykas, tai yra programinės įrangos dalykas, tam nereikia skirti metų. Tokio pasiūlymo mes neprašėme, nes jame kalbama apie duomenų rinkimą, saugojimą ir apdorojimą Europoje. Tai visai skirtingas dalykus, negu kad mes prašėme, mes to neprašėme. Tai, ko mes prašėme, jūs nepateikėte. Nepateikėte. Komisija, manau, šiame reikale nėra patikima partnerė. Taip pat man įdomu susivokti, kodėl, jeigu jūs ir siūlote čia kažką, tai apima daugiau negu kad daro amerikiečiai. Čia buvo minėta SWIFT sistema. Bet aš girdžiu, kad e, tai, kas siūloma, apims ir kitas finansinės sistemas, taigi bus e, apims plačiau negu kad amerikietiška sistema. Na ir dar vienas dalykas. Anksčiau buvo minėta tarybos teisės nuomonė dėl sustarimo dėl SWIFT. Taryba pati savo uh, teikime Europos teisingumo teismui sako, kad jeigu aš norėčiau, kad dar kartą būtų išslaptintas dokumentas, tai uh, taryba vėl atsisakytų tai e, daryti, nes tas dokumentas būtų aktualus diskusijoje dėl jūsų pasiūlymo. Jeigu tai būtų aktualus dokumentas, tai ar negalvojate, ponas Prybė, kad e, demokratija, e, kad demokratijos sąlygomis e, yra normalu, kad dokumentas e, kurį taryba pati laiko aktualiu diskusijoje ir vadinasi turėtų būti viešas, turėtų būti laikomas konfidencialiu. Aš manau, kad šiame Europos parlamente turėtų būti surinkta labai rimta diskusija, bet to neįmanoma, jeigu esminės informacijos jūs Europos parlamentui neteikėte. Dėkoju. Poniai Tvelt, e, iš anksto e, dėkojame vertėjams e, už tas papildomas kelias minutės, e, kurių galbūt prireiks ponui Prybė, jeigu jis panorės, e, atsakant į narių klausimus. Thank you, Mr. Chairman. I have, of course, taken note of. Ačiū pirmininkė, aišku, pasižymėjau visas pastabas. Nežinau, ar klausimas dėl juridinio pagrindo yra vis dar aktualus po visų tų diskusijų. Bet kokia atveju mes iš, išsamei nepanalizavome dar to. Galbūt 87 ar 15, mm, 16 straipsnis mes pasižymėjome jūsų pareiškimus, galbūt ir 11 straipsnį susitarimo dėl ES e sistemos galimybės, e, jūs pritarėt tam, reiktų pasižymėti tai. Reikia išanalizuoti tokios sistemos visas pusės ir čia, mano požiūriu, aš pakartočiau, kas buvo pasakyta, ko reikėtų ES lygmenių. Mums pirmas klausimas yra ne kaip atsisakyti ES-JAF TFTP susitarimo o ko reikėtų ES lygmenių, ar tai reikėtų kažkokios tai duomenų išrinkimo sistemos ar dar kažko tai. Mm, tada, ką 11 straipsnis e, susitarimo sako, ką, ką tai turėtų, kokiu padariniu tai turėtų, aš pasižymėjau visą tai, ką jūs pasakėte. Man atrodo, kad šiuo momentu nedaug ką galėčiau ir pridurti. Ačiū. Mrs. Mrs. Intveld. Pone Intveld. All, I, Sprašau, kaip šio parlamento narė, manau, kad yra nepriimtina, jog jūs atsisakote atsakyti į klausimus. Antra, jūs sakote, kad nežinote, jog e, parlamentas prašė e, sistemos dėl paprasto duomenų išrinkimo, bet juk sekėte parlamento diskusijas, jūs visuomet tuo metu dalyvavote visose diskusijose ir galite pasiskaityti protokolus. Tai visiškai aišku yra tai, ko mes reikalaujame. Dabar dėl e, dokumentų išslaptinimo. Taip pat noriu atsakymą man šį klausimą. Uh, Sorry, asked... Atsiprašau, aš uždaviau klausimą čia prieš kitus kolegas. Tikrai negali būti sunku atsakyti į mano klausimą taip arba ne. Taigi suteikiu žodį ponui Prybė atsakyti, kiek jis pageidauja. Atsiprašau, ponė Infeld mano dėmesį išblaškė kolegos klausimas dėl to, kokiu dokumentu jūs remiatės. Aš remiuosi tuo dokumentu, kur jūs irgi bylo šalis esate. Taigi, aš nežinau, tai jūsų kompetencijos rytis ar ne, tačiau tai yra tarybos teisinės tarnybos nuomonė patvirtinta 2009 m. Liepos mėnesį prieš pradedant dėrybą su JAV. Privy, Pone Prybė, ar jūs galite atsakyti į šį klausimą? Ne, pirmininkė, aš neturiu galimybės atsakyti į šį klausimą, bet mes dar e, pateiksime atsakymą vėliau. Tai manau, kad toks yra pono Prybės atsakymas. Aš nemanau, kad mes galėtumėm dabar kažką daugiau padaryti. Mes dėkojame ponui Prybei manau, kad dabar turėtumėm jau pradėti koordinatorių posėdį. Aš suprantu, kokia yra situacija čia, bet Ponas Prybė čia atstovauja komisijai ir jis pasirenka, ką sakyti ir pasirenka, ko nesakyti. Taigi dabar vyks koordinatorių posėdis. Dėkoju, kad salėje pasiliks tie, kurie turi teisę dalyvauti šiame posėdyje. turėsime pratesti šio posėdžio darbą rytoj 9 val.